Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį, nes turi, turime tik tai vieną valandą pirmam darbo atvarkės punktui, tai yra keitimui nuomonėmis, kas yra, kaip jūs minėjote, vis, visiems labai svarbu. Taigi norėčiau pirmiausia tvirtinti darbo atvarkę ir norėčiau informuoti, kad ponas Poneriulė, kuri rengia nuomonę dėl e, koncesijos sutarčių suteikimu. E, po pietų turėjome aptarti šį klausimą, bet panė Riūrė negali ateiti į posėdį. Taigi po balsavimo gal mes aptarsime šį klausimą, jeigu pavyks mums baigti balsavimą anksčiau negu numatyta, jeigu ne, tuomet po pietų keisimės nuomonėmis, bet kuriuo atveju, nesant nuomonės referentį ir pasiūlysime pakeitimų pateikimo terminą. Daugiau jokių prašymų keisti darbo tvarkę nebuvo. Taigi, manau, kad galime ją patvirtinti. Taip pat norėčiau priminti, kad yra transliuojamas mūsų posėdis internetu. Ir taip pat dar norėčiau Jūs visus informuoti, kad darbo tvarkės punktai ir numatytas jiems aptarti laikas nėra galutinis, taigi kartais pradedame svarstyti klausimus anksčiau, kartais vėliau, taigi labai prašau nepavėluoti ir atvykti į jūsų klausimų svarstymą laiku. Dabar antrasis darbo atvarkės punktas - posėdžio protokolo tvirtinimas. Protokolas buvo išdalintas Liepos 11-12 dienos posėdžio protokolas. Ir tikiuosi, kad mes protokolą patvirtinsime, jeigu jokių prieštaravimų nebus iki posėdžio pabaigos. Rugsėjo mėnesio posėdžio protokolas dar nėra parengtas. Dabar trečias darbo atvarkės punktas - pirmininkės pranešimai. Aš jokių e, kol kas neturiu. Taigi iškart pereikime prie ketvirtojo punkto. Tai yra labai svarbus, aktualus klausimas. Tai yra susitikimas su Kosčiu Hadzidakiu, kuris yra Graikijos vystimosi ministras, bet manau, kad jis atsakingas ir už kitas sritis dabartinėje Graikijos vyriausybėje. Na ir aš nedelsdama norėčiau ir suteikti žodį Kostui, Kostčiui, Hadzidakiui kad jisai mums papasakotų tai, kas jam yra svarbu ir, na, po to mes galėsime dar pasikeisti nuomonėmis ir e, atsakyti į klausimus. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems e, pirmininkiai poniai Danutai Hübner, kolegoms Tikiuosi, kad suprantate, jog man ši vieta yra labai gerai žinoma. Aš 13 metų irgi buvau parlamentaras nuo 1994 iki 2007 metų. Ir taip pat buvau pranešėjęs dėl ankstesnio sanglaudos paketo reglamento dėl struktūrinių fondų klausimų. Taigi, Dėl to, kaip jau minėjau, puikiai pažįstu viską čia, tik šiek tiek man yra nepažįstamas šis pastatas, nes jis yra naujas, naujas pastatas ir daugelis komiteto narių netgi yra tie patys, kurie buvo ir mano laiku. Tačiau dėja yra pasikeitusi smarkiai visa ekonominė padėtis. 2007 metais, kuomet baigėsi mano kadencija, nebuvo dar įsisiautėjusi ši dramatiška krizė. Tas pats pasakytina ir apie mano šalį, nes dabar esame tos baisios krizės sukūryje ir reikia kažkaip bandyti ją įveikti, kuo galima greičiau. Na ir aš savo trumpą pasisakymą norėčiau pradėti įvardindamas tas kliūtis, su kuriomis mes susidurėme Graikijoje. Turime įveikti tris skirtingas kliūtis. Pirmiausia, turime atkurti pasitikėjimą šalimi. Antras dalykas, turime toliau vykdyti struktūrinės reformas. Na ir trečioji kliūtis yra ta, kad turime išspręsti likvidumo problemą. Ir tai labiausiai trikdo mūsų ekonomiką. Pradėsiu nuo pirmosios kliūties. Bandymas išsikovoti pasitikėjimą. Tai yra mūsų pastangų pagrindinis ramstis. Turiu pasakyti, kad Graikijos vyriausybė, ministras pirmininkas, visos trys partijos remiančios vyriausybę, taip pat graikai, gra, Graikijos žmonės yra pasiryžę ir toliau kovoti, nes tai yra mūsų kartos mūšis, mūsų kartos kova. Mes puikiai suvokiame, kiek svarbus yra pasitikėjimas ir turime palankiai, pozityviai visus nustebinti. Turime sustiprinti ryštą. Ir ryštas čia mums yra aktualiausias dalykas. Dėl to Graikijos vyriausybė yra pasiryžusi na, ignoruoti tuos politinius kaštus ir imtis visų reikiamų priemonių, kad e, galėtumėme įrodyti, jog nesame beviltiška, beviltiškas atvejis, kad esame čia ir esame Europos maigalyje, esame europiečiai ir tokie liksime, ir liksime Europoje, ir liksime eurozonoje. Jeigu to ryšto neprarasime, tuomet tai jau iš dalies gan smarkiai nulems ir mūsų sėkmę. Aš manau, kad klimatas po rinkimų yra pasikeitęs ir mes esame pasiryžę kasdien kovoti, kad galėtumėme apskritai pakeisti klimatą šalyje, situaciją šalyje. Taigi, pirmasis tas ramstis, pirmas, pirmas iššūkis yra kova siekiant užsitikrinti pasitikėjimą, patikimumą ir mes toliau bandysime palankiai nustebinti ir rinkas, ir investuotojus, ir kitus partnerius Europoje. Dabar kitas dalykas yra struktūrinės reformos. Turime stiprinti konkurencingumą Turime ir toliau gyveninti struktūrinės reformas ir tą daryti turime ambicingai. Infrastruktūros ir vystimosi ministras taps dabar struktūrinių reformų ministru. Rūpiučio mėnesį mes paskelbėme dešimt konkrečių tikslų susijusių su įvairiomis rytimis, privat, kaip privatizacija, viešiai pirkimai ir rinkų libera liberalizavimas bei struktūrinių fondų valdymas. Visi tie tikslai buvo patvirtinti Europos komisijos tą pačią dieną, kai buvo paskelbti. Mes nusprendėme paskirti projektų valdytojus, koordinatorius, siekiant kiekvieno tikslo ir užsibrėžėme aiškius, aiškius terminus, laiko terminus, kad galėtumėme laiku įgyvendinti savo įsipareigojimus ir pasiekti užsibrieštų tikslų. Ir tą linkmę ir einame. Trojka tą pripažįsta. Turiu, galiu, galėčiau pateikti ir pavyzdžių. Pirmiausia, mes pasiūlėme naują investicijų įstatymo projektą, dabar vyksta viešosios konsultacijos dėl to įstatymo. Jo tikslas paspartinti procedūras ir ministerija taps vienintelė licencijavimo institucija, tvirtinant strateginės investicijas. Investuotojams numatome galimybę uh, įvertinti patiems sav, save, kad būtų mažinama biurokratija ir kad šalis taptų labiau palanki ir draugiška verslui. Mes e, dabar pasirašinėjame sutartį su Europos ekonominio, saugumo ir ekonominio bendravimo organizacija tam, kad būtų galima parengti vertinimo priemonių paketą, kad būtų galima sumažinti kliūtis. Taigi mes siekiame tolesnio bendradarbiavimo su šia tarptautinė organizacija, nes suvokėme, kad mūsų ekonomikos liberalizavimas yra ypatingai reikšmingas ir svarbus dalykas siekiant šalies konkurencingumo, tai yra svarbu ir vartotojams. Kalbant apie viešuosius pirkimus, mes bandome užpildyti spragas ir parengti konkrečias priemonės dėl elektroninių viešųjų pirkimų. Taipogi toliau vykdome privatizavimą ministerijoje. Pavyzdžiui, geležinkelių paketas dabar yra svarstomas ir mes deramės su komisija ir bandome išspręsti valstybės subsidijų problemas. Tam, kad mes vėliau galėtumėme pradėti privatizavimo procesą. Taigi daugiau pavyzdžių nepate, nepateikinėsiu, tiesiog jų yra nemažai įvairiose srityse, tačiau, kaip jau sakiau, esame pasiryžę toliau įgyvendinti struktūrinės reformas. Suprantame, kad e, po to, kai atkursime pasitikėjimą, šalies patikimumą, struktūrinių reformų tolesnis vykdymas bus ypatingai svarbu, nes tai padės šaliai įveikti visas tas aršias problemas, su kuriamis dabar susidurėme. Taigi, visos tos pastangos ir pasitikėjimo atkūrimas ir struktūrinių reformų įgyvendinimas, visa tai priklauso iš principo nuo, nuo mūsų, nuo Atenų, nuo, nuo, nuo Graikijos. Yra dar trečioji kliūtis, kuri dėja ne mūsų valioje. Ir tai yra jau dalykas, kuris priklauso nuo jūsų, nuo, nuo Briuselio veiksmų ir aš čia kalbu apie likvidumą. Matyt, tai yra pati svarbiausia problema, su kuria dabar tenka Graikijai susidurti po apkarpimų, kurie buvo įgyvendinti praeitą pavasarį. Mūsų bankų sistema dabar yra tuščia tušės keutas, kuris negali dirbti veiksmingai. Dėl to susitarimas su Trojka, kurio tikslas rekapitalizuoti mūsų bankus, yra svarbi šanksnė sąlyga, norint toliau spręsti likvidumo problemas. Tačiau turime skolų kurias viešasis sektorius turi gražinti privačiajam sektoriui. Taip pat mes būtent siekdami šio tikslo čia smarkiai priklausome nuo trojkos sprendimų. Tų grinųjų pinigų mes suradome, bet negalime paremti tų pastangų, negalime sukurti tinkamų sąlygų ekonomikos augimui. Ir čia nereikia turėti jokių iliuzijų tos taupimo priemonės turi būti siejamos su augimo prie, skatinimo priemonėmis. Priešingų atveju taupimo priemonės neduos rezultatų. Kaip jau sakiau, esame pasirengę ir toliau gyvendinti tas griežtas taupimo priemonės. Tačiau kita vertus turite suvokti, kad reikalingas mums, mums realus augimo paketas, augimo priemonės, nes Priešingų atveju Graikijos krizė taps Europos krize, o krizės mums tikrai nereikia. Ir nereikalingi tie nesėkmingi rezultatai. Taigi reikalingas susitarimas su Trojka, kad išspręstumėme likvidumo problemą ir kad e, iš naujo paskatintumėme bankų sektorių. Ir taip pat Europa turi laikyti savo pažadų to taip vadinamojo maršalo plano Graikijai. Mes nekalbame apie naujus, naujas lėšas iš kitų Europos sostinių, nes suvokėme, kad nacionaliniams parlamentams nėra lengva susitarti ir skirti dar papildomai lėšų Graikijai. Čia mes kalbame apie realų europinį požiūrį Briuselėje. Ir pats toks tipingiausias pavyzdys yra daugiametė finansinė programa. Žinau, kad vyksta diskusijos, dėrybos, kukliai ir mandagiai tariant, dėl naujojo programinio laikotarpio. Praeitą savaitę lankiausi Bratislavoje ir kalbėjausi su taip vadinamaisiais sanglaudos bičiuliais apie tai. Mėly draugai, tai, kas nutiks su nauja finansinė daugiametė programa, yra labai svarbu, bet dabar Graikijoje yra tokia keista situacija, nes esame šalis, kuri labiausiai sumažino išlaidas, bent jau pagal pastarai komisijos pasiūlymą, 40 procentų beveik yra sumažinamos išlaidos, <clears throat> lygnant su dabartiniu programiniu laikotarpiu. Ir e, įsivaizduoju, kad suprantate, kad negalime pritarti tokiam požiūriui. Na taip, aš suprantu, kad komisija čia pritaiko tai vadinamąją Berlyno metodiką, kuri buvo patvirtinta 99 metais. Nuo 2007 iki 2009 metų imami statistiniai duomenys. Tai yra laikotarpis dar prieš krizę ir tie statistiniai duomenys dabar jau yra visiškai neaktualūs. Nes šie metai yra penkti nuosmukio metai. 25 procentų yra nuosmukio mastai ir į, į, į tuos 25 procentus nėra visiškai atsižvelgiama. Taigi mes ir, ir ketinama skirstyti lėšus, lėšas visiškai neatsižvelgiant į štai tokį labai svarbų faktorių. Na ir mes Graikijoje savo piliečiams turime sakyti, kad Europa mums rodo solidarumą sumažindama paramą Graikijai 40 procentų. Tai yra aršiausi apkarpimai, sumažinimas lygnant su bet kuria kita Europos šalimi. Taigi aš turiu pasakyti, kad taip tiesa esame pasiryžę kovoti už savo šalį, nes tai yra mūsų kartos kova. Ir aš čia atvykau pasakyti, kad esame ryštingai nusiteikę ir premjeras yra ryštingai nusiteikęs įgyvendinti visas fiskalinės priemonės, kurios yra reikalingos kovai su krize. Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, priemėme sprendimą ir toliau vykdyti struktūrinės reformas, liberalizuoti ekonomiką ir užtikrinti konkurencingumą. Taip esame pasiryžę prisimti visus politinius kaštus, tačiau šalia to mums reikia solidarumo, nes taupimo priemonės turi būti susijėtos su augimo paketu, realiu augimo paketu. Na ir tam tikslui, pirmas dalykas, kurį turėtumėme nuveikti, padaryti, tai parengti realų sanglodos priemonių paketą Graikijai kitam programiniam laikotarpiui. Štai tą ir noriu Jums šiandieną pasakyti. Nenoriu plač... išsiplėsti. Tiesa ta, kad Graikijai reikia Europos solidarumo, be jokios abejonės. Ir aš esu įsitikinęs, kad šiame parlamente uh, yra puikiai suvokiama, suvokiami tie dalykai. Ir norėčiau pasakyti, kad mes savo ruoštų atliksime mums patikėtus uždavinius. Ir per pastarosius mėnesius jūs matėte, kaip ryštingai yra nusiteikusi Graikijos vyriausybė. Mes pasimokėme iš praeities, nusprendėme tapti realia, tikra konkurencinga Europos šalimi, nusprendėme ignoruoti politinius kaštus, tačiau negalime to padaryti vieni. Graikijai reikia Europos solidarumo ir aš esu įsitikinęs, kad ta, to solidarumo mes iš jūsų sulauksime. Dėkuoju. No. Um, thank you, Minister, very much. I would like to say that we have half an hour now for the... Ačiū. Turime pusvalandį mūsų diskusijoms. Jeigu norite pasisakyti, prašau duoti man ženklą. Kiek suprantu, koordinatoriai norės kalbėti. Taip pat daug kolegų iš Graikijos. noriu paprašyti neviršyti dviejų minučių kalbėjimo laiko, nes priešingų atveju ministrai neliks laiko atsakyti jūsų klausimus, o po to mūsų laukia balsavimas. Taigi šiai daliai mes turime tik valandą. Prašau nesakyti ilgų kalbų, kalbėti labai konkrečiai. Ponas Lambert. Ačiū, manau, kad galiu e, žengti kosto pėdomis, kalbėsiu trumpai ir glaustai. Ačiū, kad atvykote. Turiu pasakyti, kad iš praėjusio laiko tarp liko tam tikrų paslapčių. Dabar mes dalyvaujame bendro sprendimo priimimo procedūroje su taryba. Tačiau anksčiau buvo taikoma kitokia procedūra. Vėliau reglamentas buvo pakeistas ir man iki šiol lieka paslaptis, kaip jums pavyko viską suvaldyti, nes su taryba dėrėtis tikrai nėra lengva. Labai svarbu turėti naujausios ir tikslios informacijos. Taigi aš trumpai norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate tos pokyčius, kurie neseniai buvo įgyvendinti? Ar jie suteikia daugiau galimybių Graikijai įsisavinti jau skirtas lėšas. Vyko keletas susitikimų su specialiaja darbo grupe, taip pat e, prieš kažkiek laiko lankėmės Graikijoje su mūsų delegacijoje, su mūsų delegacija. Taigi, kaip Jūs vertinate sanglaudos programos darbo tvarkę? Ir dar vienas dalykas - solidarumas. Taip, jūs labai teisingai apie tai kalbėjote. Solidarumas labai svarbus įgyvenant sanglaudos politiką. Dabar yra sakoma, kad tie, kurie yra eurozonoje ir sprendžia finansinės problemas, kartais teigia, kad eurozona gali daryti didesnį poveikį ateities biudžetui, tačiau tai reiškia solidarumo pabaigą. Mes vadovaujamės bendrų požiūrių, bendrumo dvasia ir neatsitrauksime. Ačiū, Konstanza Kler. Ačiū, pirmininkė. Labai malonu vėl jūs čia matyti. Linkiu jums sėkmės, kurios jums tikrai prireiks jūsų tarp ir jūsų šaliai galite būti tikri, kad šis regionų komitetas, regionės plėtros komitetas jūs rems. Kaip sakė ponas Lambert, mes buvome pranešėjai dėl bendrojo reglamento, dabar dalyvaujame bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Darbas nėra lengvas ir žinoma, turime kovoti už finansinę programą. Žinoma, mums reikia daugiau lėšų, bet taip pat reikia stengtis, kad būtų geriau panaudojamos sanglaudai skirtos lėšos. Ir tikiuosi, kad kanclerė žino, kad mums reikia ne tik taupimo, bet ir augimo. Turiu klausimą. Mes buvome susitikę Graikijoje, kai mūsų delegacija ten buvo nuvykusi. Gal galėtumėte mums pateikti informacijos, kaip viskas vyksta? Ar ta specialioji darbo grupė teikia vilčių dėl Graikijos ekonomikos, kovojant su nedarbu? Taip pat norėčiau paklausti, ką mes dar galėtume padaryti, kad paremtume jūs kovoje su krize. Ačiū dabar ponas Vlasek. Pirmiausia, ir aš norėčiau pasveikinti Kostą atvykusi į Europos parlamentą. Mano klausimas trumpas. Žinau, kad jūs palaikote glaudžius ryšius su Kipru. Ar esate užmesgę ypatingų ryšių ar dalyvaujate kokiuose nors dėrybose, kurios jums padėtų išbristi iš krizės, kadangi Kipras dabar pirmininkauja e, Europos Sąjungoje. Skiriai Prūgė,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 gali padėti išspręsti Pietų Europos problemas, tačiau visa tai yra galų gale susiję su užimtumo dalykais ir su struktūrinėmis reformomis. Mano klausimas yra toks. Mes dažnai esame sakę, kad memorandumos sąlygos turi būti paremtos tam tikromis vertybėmis ir principais. Tuo tarpu e, mes matome, kad Graikijoje kartais tie dalykai visiškai nesusiję su vertybėmis ar principais. Turiu galvoje tam, tikras, tam tikrus e, socialinės politikos aspektus, gamtosaugos aspektus, e, atlyginimų politiką. Ir daug Europos e, parlamento narių kalba apie šitas problemas. Aš bijau, kad bandymas išsikapsyti iš šitos krizės gali uh, baigtis tam tikromis neigiamomis pasiekmėmis, be kita ko aplinkosaugos srityje. O reikėtų veikti kartais atvirkščiai, bandyti nugalėti krizę, tačiau ne aplinkosaugos ar socialinių reikalų e, sąskaita. Toliau, kalbant e, apie privatizavimo procesą, kartais privatizuojamos e, vandens tekimo įmonės Ir čia yra, šioje srityje yra remiamasi, remiamasi ES sutarties nuostatomis, tačiau komisija turi būti neutrali, kuomet e, kalbama apie vandens išteklių valdymą, ar tai būtų privačiame sektoriuje ar valstybinėme sektoriuje. Tad e, mums iš principo iškyla tam tikrų abejonių dėl šitų dalykų. Labai dažnai taip pat uh, Buvo kalbama apie mažas ir vidutinės e, įmonės ir jūs kalbėjote apie būsimą programavimo laikotarpį. Mes e, žinome, kad e, finansavimas ne visuomet lengvai pasiekia mažas ir vidutinės įmonės ir žinome, kad toms įmonėms yra sunku gauti paskolų iš bankų ir žinome, kad dabar krizės metu daugelis iš jų iš viso negauna tokių paskolų. Tad turime dėti pastangų padėdami šitoms mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl kad jos sudaro ekonomikos brandolį. Taip pat investicijų srityje, valstybės investicijų srityje būtina e, numatyti prioritetus. Ir čia taip pat turime galvoti apie darbo vietų kūrimą. Turime galvoti apie papildomą vertę, ypač galvodami apie jaunimo užimtumą. Dėkuoju. Pirmininkė, labai prašau kalbėti, kuo galima trumpiau, ponia Kratsa, ir po to dar keturi kalbėtojai. Κύριε Υπουργέ, με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε στην Επιτροπή. Dėkuoju. Labai džiaugiamės, kad e, jūs, ministrė, dalyvaujate šio komiteto posėdėje, jūs puikiai pažįstat šį komitetą ir esate prisidėjęs prie sanglaudos klausimų sprendimo šiame parlamente. Jūs e, kalbėjote apie ekonomikos augimo aspektą. Manau, kad e, ekonomikos augimo užtikrinimas e, išspręs daugelį finansinių ir ekonominių Graikijos problemų ir padės nugalėti krizę. Šiame kontekste svarbus klausimas yra Europos lėšų tinkamas panaudojimas ir įsisavinimas. Galbūt galėtumėte duoti, pasidaryti su mumis sampratavimas, kaip tai būtų galima padaryti geriau. Mes prisidėjome prie finansinio stabilumo mechanizmo įtvirtinimo ir dabar e, yra lengviau bendradarbiauti su Europos e, investicijų bankų. Tačiau esame šiame komitete kalbėję apie vėlavimą ir, ir dėl to kylančius e, problemus. Kalbėjom taip pat apie darbo grupę ir norėčiau paklausti, koks galėtų būti mūsų indėlis į šitos e, dalykus, todėl kad norime, kad e, mūsų politika pasireikštų konkrečiais rezultatais vietiniu lygmenių, nes tai tikrai yra būtina Graikijai. Ministrui leisime atsakyti į klausimus. Dabar tie klausimai, <clears throat> kurie susiję su struktūrinių fondų valdymu. Tai, ką, apie ką kalbėjo ponia Kratsa ir ponas Vanis Telroj. Uh, pas mus yra įvairių sukčiavimo. E, mes skirtingose srityse dirbame. Pirmiausia, supaprastinimas. Ir dabar paskelbėme, kaip e, kokiu žingsniu imsimės, kad suprast, supaprastintumėme procedūras ir pagerintumėme struktūrinių lėšų įsisavinimą. Ir toliau tą darysime. Yra ketinimų protokole yra tam, nu, numatytos tam tikros priemonės, ką ketiname padaryti iki metų pabaigos. Kitas frontas, kitas darbo baras yra tam tikri prioritetiniai projektai ir projektų valdytojas turės pirmiausiai imtis tų problematiškiausių sričių ir tikiuosi pasieksime pažango, šiek tiek jau esame pasiekę ir tikime, jo, tikimės jo, jos pasiekti dar daugiau artimiausioje ateityje. Dabar įsisavinimo mastai. Bandome pasiekti geriausių įmanomų rezultatų, tačiau nepaisant neigiamo, neigiamo šalies įvaizdžio, ypatingai kalbant apie lėšų įsisavinimą, vis tiek mūsų rezultatai geresni nei Europos vidurkis. Keturiasdešimt penki procentai, o pas mus yra, o Europoje vidurkis yra keturiasdešimt vienas procentas regioninio fondo lėšų įsisavinimas 49 procentai Graikijoje, Vokietijoje 48, 41 procentas yra Europos vidurkis. Taigi tokia yra situacija dėl įsisavinimo. Dabar kalbant apie tai, ką minėjo ponia Krell, kad reikia geriau leisti tas lėšas. Taip, aš irgi pasisakau už tai, jūs taipogi geresnis lėšų panaudojimas nebūtinai reiškia mažiau panaudoti lėšų. Ir su ponu Pičiuku mes diskusijose apie tai kalbėjome ir atsižvelgiant į tai, kad BVP yra mažinamas, bendrijos BVP yra mažinamas, mažinant sangodos paketo lėšas, dvigubas, dvigu, du kartus yra sumažinamos lėšos ir tą reikia suvokti. Uh, Na taip, mes bendradarbiavome su darbo grupe. Bendradarbiavimas yra mums naudingas, vaisingas. Jiems nereikia kištis visur, jie kišasi tik tai tuose sektoriuose, kur, tas, kur tą reikia daryti. Pavyzdžiui, žemės registras, taip pat importo skatinamas, taip pat skatinimas, taip pat bandant pagerinti bandymas pagerinti įsisavinimą regioninių fondų lėšų ir panašiai. Taigi mes džiaugiamės tokiu bendradarbiavimu ir ponas Reichenbach bent jau taip teigia viešai, kad kad jų įspūdžiai irgi yra neblogi. Ponas Plasakas uždavė klausimą dėl Kipro. Kągi Kipras pirmininkauja dabar Europos Sąjungai, tačiau jie negali juk primesti savo nuomonės kitoms valstybėms narėms. Galiausiai reikalinga pasiekti susitarimą, siekti europinio kompromiso. Europinio, pabrėžiu. O ne tokio kompromiso, kur būtų atsižvelgiama į nacionalistinius požiūrius, kurie yra nukreipti prieš Europos perspektyvą. Dabar ponas His, Hirsogilios uždavė klausimų. Taip mes atsižvelgėme į aplinkos auginius matmenis. Mes lygiai taip pat jautriai vertiname tuos dalykus. Aišku, turime pritraukti investicijų į savo šalį. Investicijos be investuotojų neteina. Ir darb, darbininkų neturime be darbdavių. Taigi plėtra, augimas be tam tikrų iš ankstinių sąlygų neįmanomas. Pavyzdžiui, konkurencingumas yra viena iš tų sąlygų siekiančio tikslo. Taip pat turime ir apsaugoti aplinką. Atsižvelgėme į visas Graikijos konstitucijos nuostatas ir visus sprendimus, kuriuos prieėmė valstybės taryba, tai yra aukščiausiasis administracinis teismas, kuris yra atsakingas už, šį, už šią sritį. smulkios vidutinės įmonės. Papildydamas tai, e, ką sakiau poniai Haisogelios, dabar e, poniai Kratsa norėčiau pasakyti, kad e, pas mus įgyvendinamos smulkaus verslo programos yra gausios. Ir, aišku, jos stringa dėl likvidumo problemos, nes smulkios vidinės įmonės negali įnašų mokėti ir į tai reikia atsižvelgti. Taigi likvidumo problema aktuali, regioninio fondo projektai smulkioms, smulkioms įmonėms. Pagal tuos projektus ir smulkios vidinės įmonės turi į, įnešti įnašą ir dėl to, kad trūksta grinųjų pinigų, tos įmonės negali to įnašo sumokėti. Taigi pirmiausia, reikia spręsti tą likvidumo problemą. Tačiau nepaisant likvidumo problemos, bandome pasinaudoti tomis nuostatomis, kurias patvirtino Europos parlamentas dėl rizikos pasidalėjimo priemonės. Ir dabar deramės su Europos investicijų banku. Iš principo susitarėme dėl projektų, kurie neviršyje milijardo eurų, kur NSRF fondo lėšos naudojamos kaip tam tikras užstatas e, toms programoms finansuoti. Taigi deramės ir, tiki, der, deramės ir tikimės, kad e, pasieksime konkrečių rezultatų smulkioms vidutinėms įmonėms. Bent jau lapkričio mėnesį. Ir toliau tęsime pastangas. Nėra lengva tą daryti, nes turime veikti esant sudėtingai finansiniai ekonominiai aplinkai Graikijoje. Tačiau alternatyvų neturime privalome toliau kovoti, nes, kaip sakiau, tai mūsų kova už šalį. Pirmininkė. Ačiū. Dėkoju ministrams dabar keturi paskutiniai kalbėtojai. Pirmiausia, ponas Angurakis. Paprašysiu kalbėti po minutę. E, Dėkoju. Norėčiau paklausti pono ministro vieno dalyko. Jūs kalbėjote apie vyriausybės poziciją. Tačiau tos pozicijos, tą poziciją ne visiškai palaiko Graikijos visuomenė ir todėl galbūt sunku e, patvirtinti kai, kai kuriuos e, dalykus. Parlamente. Tuos dalykus beje pastebėjo ir kanclerė Merkel, kuomet lankėsi Atenuose. Kalbant e, apie Van Reichenbach, noriu priminti, jog prieš e, keletą dienų Bruselėje darbo grupės e, vadovas sakė, jog reikia padėti Graikijai o ne e, teikti politinės deklaracijas. Kalbant apie sanglaudos fondą, tai čia turime pasakyti, jog Graikijos e, įmokos Kalbant apie lėšas, kurios atitenka daugia nacionaliniam įmonėm, tai tų įmokų procentas padidėjo nuo 7 iki 10. Toliau e, turime pasakyti, jog Graikija dabar atsidūrus tarsi už ES e, ribų. Ir e, jeigu konkurencijos taisyklės bus taikomas, tai problemas e, gali tapti dar rimtesnės. Ir e, priemonės, kurios buvo įgyvendintos pastaruoju metu, gali sustiprinti krizę. Kas yra atsakingas už 40 procentų sumažinimą? Kas yra Graikijos priešai? Dėkuoju. Yes, just, just uh, Parliament... Trumpa pastaba. Europos parlamente nuolat kalbama apie taupimo priemonės. Kai kalbame apie taupimo priemonės, tai visada kalbame ir apie vadinamąjį socialinį paktą. Tai, rei, tai reiškia, kad kalbant apie taupimą, tai reikia derinti su e, darbo vietomis ir augimu. Šių metų pradžioje buvo imtasi veiksmų, mes patvirtinome ad hoc dokumentą dėl finansinių priemonių, e, buvo numatyta E, Graikijai parama geležinkelių sektoriuje. Pone Hübner e, rengė pranešimą ir manau, kad e, tai buvo pats greičiausias sprendimas, kurį buvo galima rasti Graikijai per porą mėnesių. Mane dabar domina tie 40 procentų, kuriais yra sumažinamos sanglaudos lėšos. Aš suprantu, ką jūs turite galvoje. Aš esu iš Slovenijos ir šiuo metu ir mūsų skaičiai yra tokie patys. Mes prarasime 40 procentų sanglaudos politikos lėšų, bet norėčiau sužinoti, ar jūs turėjote tą patį galvoje. Jan Olbrecht. Diskutavome apie struktūrinius fondus, atsiprašau. Dėkoju ministrui už tai, kad jis čia atvyko. Pirmiausia, pasakysiu, kad pritariu jūsų nuomoniai Ir manau, kad pasitikėjimo atkūrimas yra esminis dalykas. Pasitikėjimo atkūrimas turės įtakos ir likvidumui. Tai yra labai svarbu. Ir todėl manęs dabar nestebina, kad šioje salėje prieš penkias minutės ir šiaip nekarta nuskambėjo mintis, kad daugiausia struktūrinių lėšų fondų gavusios šalis dabar daugiausia jų ir praras. Manau, kad ir mums, ir jums labai svarbu įrodyti, kad problemos, problemų kilo ne dėl sanglaudos politikos, nors kartais bandoma taip teikti. Yra teigiama, kad tos lėšos turi būti geriau panaudojamos ir dėl to jas reikia mažinti. Mes turėtume parodyti, kad nėra ryšio tarp šių dviejų aspektų. O mano klausimas yra štai koks. Jūs čia ne tik atvykote paaiškinti e, Graikijos padėties. Mūsų akise jūs esate ir ministrų tarybos narys, taigi norėčiau paklausti, ar paremsite mus dėrybose, ar jūs įrašysite į e, dėrybas, įtrauksite į dėrybas tuos dalykus, kurie rūpi mums. Mes esame suinteresuoti sanglaudos politiką. Ir čia nereikėtų painioti dviejų dalykų. Pirmas dalykas. Graikijai dabar būtina parama ir ilgalaikė parama Graikijai kaip ES valstybei nariai ir ta parama bus teikiama sanglaudos politikos forma. Taigi čia aš kalbu apie du elementus ir mano žinia jums yra štai kokia. Aš tikrai e, tikiuosi jūsų paramos dėrybose taryboje. Nes jūs žinote, su kuo susijusi sanglaudos politika, taigi mes pasikliaujame jumis. Dėkuoju, ponė ministrė, sveikinu jūs e, mūsų komitete. Jūs daug metų dirbote su šiuo komitetu. Aš norėčiau paklausti dėl lėšų įsisavinimo. Kaip e, sekasi tai daryti? First, as regards the uh, question of me. Pirmiausia, pono Gurakis klausimus pakomentuosiu. Norėčiau pasakyti, kad mes avansų mokėjimą e, skatinsime ir daugiau išmokėsime avansų iki 10 procentų. Anksčiau buvo 6 procentai. Ta darysime, kad paremtumėme tas įmonės, esant tokiai baisiai likvidumo problemai. Pone Angurakis, kai kalbame apie įmonės, kalbame apie žmonės, darbininkus tuo pačiu metu. Negalime turėti darbininkų be dar, dar, darbdavių, tai neįmanoma ir reikia į tai atsižvelgti. Kad išspręstumėme likvidumo problemą, jeigu laikysimės dogmatiško požiūrio, tuomet sudėtingiau bus skatinti užimtumą šalyje. Na, aš suprantu, kad mūsų nuomonės visiškai skiriasi, tačiau tai nereiškia, kad mano, kad aš negaliu rodyti savo argumentų. Taipogi norėčiau pasakyti, kad ši vyriausybė buvo išrinkta tik, tik prieš tris mėnesius. Beveik 50 procentų balsų jie surinko. Tai yra stipri vyriausybė ir mes esame pasiryžėjantis visų reikiamų priemonių, kad pasitarnautumėme šalies ir piliečių interesų labui, kiek, kaip aš bent jau tuos interesus suprantu. Ponios Kleva e, klausimas. Mes labai vertiname Europos parlamento poziciją, šio komiteto poziciją dėl struktūrinių fondų reglamentų koregavimo, dėl RSI ir kitų priemonių, kad būtų galima išspręsti problemas, kurias, kurias kila dėl krizės. Panašių problemų turime ir mes, kaip ir jūsų šalyje. Tačiau aš kalbėjau apie mūsų problemas dėl to, kad atstovauju savo šaliai čia, bet aš nes, nepamirštu, ką sakiau anksčiau, ką sakiau savo kalboje. Būtent, kad norėdami sukurti stiprią Europą, turime pirmiausia sukurti stiprią sąnaudos politiką. Bendra rinka pati savaime neveikia. Ji turi būti paremta sąnaudos politika Žako Deloro buvo tokia svajonė ir tai yra visų ES e, pirmtakų ir steigėjų svajonė. Ir aš pats tuo labai tvirtai tikiu. Pone Olbricht, jūs iš dalies daug ką pats atsakėte, esate. Jūs tikite, kad esate tarybos narys? Teigite, kad aš esu tarybos narys, Na, taip, bet aš tikrai nepamirštu to, kuo tikėjau anksčiau. E, neoficialus tarybos posėdis vyks lapkričio 6 dieną Nikosijoje, Kipre. Ir aš tikrai paremsiu visas tas mintis ir mes kovosime ne tik už Graikiją, už jos interesus, bet ir už bendrai visą sanglodos politiką, nes tai yra svarbi sąlyga norint Europai stiprėti, ypač, ypač esant e, dabar krizį. Aš matau, kad žmonės dabar eina į salę, tikriausiai balsavimas greitai prasidės. Tai turiu matyti užbaigti savo pasisakymą. Dėkoju Jums labai ir dėkoju pirmininkiai. Aš su Jūsų pirmininkė bendradarbiavau, kai buvau Europos liaudės partijos frakcijos koordinatorė, ji buvo komisarė, kuri buvo atsakinga tuo metu už struktūrinius fondus. Taigi toliau tęsime tą vaisingą bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad galiausiai pasieksime pozityvaus rezultato palankaus visoms valstybėms ir visai Europai mūsų bendriems namams. Dėkuoju, ministrė. Norėčiau informuoti kolegas, kad Raul, Raul Prado komisijos direktorius, atsakingas už Graikiją, šalia kitų dalykų, irgi yra salėje, bet jums gal, Raulį, vieną minutę, nedaugiau, jeigu galima. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, turint omenyje jūsų darbų grafiką, tai aš kalbėsiu kaip galima glaučiau ir norėčiau e, regioninės plėtros ministrui padėkoti už labai aišku pranešimą ir galiu patvirtinti, jog e, kalbant apie sanglaudos politiką, tai mes iš tikrųjų viską darome taip, kaip e, sakė ministras ir kad mūsų prioritetai yra iš principo tie patys. Mes siekiame pagerinti priemonių įgyvendinimą, ypač tų priemonių, kurios jau yra įgyvendinamos, tai užtikrinti jų tolesnį įgyvendinimą. Dėl jų buvo susitarta su Graikija ir su darbo grupe. Antras dalykas, mes e, siekiame prisidėti prie e, grinų pinigų srautų atnaujinimo į įmonės ir šituo klausimu mes dirbam su Europos investicijų banku, siekdami užtikrinti kaip galima didesnį veiksmingumą ir Trečiasis mūsų prioritetas yra e, siekimas supaprastinti mūsų procedūras. Aišku, mums iškyla kai kurių sunkumų, kuriuos turime nugalėti kaip galima greičiau ir e, daugelis delegacijų tai daro. Uh, Mes glaudžiai bendradarbiaujam su Graikijos vyriausybė, rengdamėsi kitam programavimo laikotarpiui ir nepriklausomai nuo to, dėl kokios sumos bus e, susitarta, mes e, užtikrinsime, kad e, tos priemonės ir tos lėšos, kurios bus skiriamos Graikijai, turėtų konkrečių teigiamų rezultatų. Ačiū komisijai, ačiū e, komisijai už, už jos pasižymą spręsti Graikijos klausimus ir dėkoju ir generaliniam direktoriui. Moi, je dois à cette fondation. Uh, Kolegos, prieš mus pradedant balsuoti, noriu Jūs informuoti apie nedidelę problemą. Ji susijusi su tuo, kad jau yra numatytas posėdis su regionų komitetu. Po piet, tai bus po pietų ir būtent dėl to mūsų programa yra sudaryta taip. Balsavimas bus sudėtingas ir aš norėčiau paprašyti koordinatorių persėsti kažkur į vidurių, kad jie būtų geriau matomi. Matau, kad kolega Lambert jau tai padarė. Prašau, dabar čia kreipiuosi tik į koordinatorius. Prašau jūsų persėsti į tokias vietas, kur būtumėte geriau matomi. Taip pat turėtume balsuoti kaip galima greičiau, nes balsuojame dėl daugybės pranešimų. Kai kurie koordinatoriai nereaguoja, kiek suprantu, jie nenori persėsti. Ačiū. Konstanca would like to say something. Konstanca nori tarti keletą žodžių. Ačiū, Danuta. Buvo labai sunku pasiruošti šios dienos balsavimui. Norėčiau dabar pateikti tris pastabas. Balsavimo sąrašo pakeitimai buvo siunčiami iki paskutinės minutės, jų gavome likus penkioms minutėms iki balsavimo pradžios. Tai yra nepriimtina, ypač kai balsavimo yra tiek daug. Antra, aš dirbau su kolegomis, su pranešėjais, šešiliniais pranešėjais, tačiau labai sudėtinga dirbti, kai pakeitimus gauname tik prancūzų kalba. Galbūt vėliau ateityje būtų galima gauti pakeitimų ir anglų kalba, nes taip dirbti labai sunku. Ir trečia, pati sudėtingiausia problema mano požiūriu yra štai kokia. Pirmą kartą turime tris ar keturis pranešimus, dėl kurių yra pateikta labai daug pakeitimų. Ir sekretoriatas teigia, kad čia jau yra peržengtos taisyklės. Vakar darbo grupėje apie tai diskutavome. Mes ne visada pritarėme sekretoriato nuomoniai, Ir norėtume sužinoti, kokios taisyklės čia galioja, kaip yra priimami sprendimai. Galiu įsivaizduoti, kad tam tikrais atvejais norima išbraukti tam tikras išlaidų kategorijas iš išlaidų skirtų kaimo plėtrai. Taigi turi būti galimybė daryti pakeitimus nuomonėje, kuri sekretoriato nuomonė peržengia taisyklės. Tačiau turiu pasakyti, kad dabar, balsuojant, būtų jau sunku ką nors keisti, bet būčiau labai dėkinga, jeigu ateityje sekretoriatas mums pateiktų tam tikrą planą, kuriame paaiškintų, kaip priima savo sprendimus. Dėkoju Konstancijai, sureaguosiu į jūsų iškeltą pastarąją problemą dėl kai kurių pakeitimų nepriimtinumo. Čia aš prisimu atsakomybę, galiausiai aš sprendžiu, ar sutikti su sekretorietu ar ne. Mes šį klausimą per pastarosius metus nekartą aptarėme ir turiu pasakyti, kad pirmą kartą viskas, visko tiek daug sukrito į vieną vietą atsitikdavo taip, kad kiti komitetai balsuodavo dėl klausimų, kurie patenka į regionės plėtros e, komiteto kompetenciją. Taip pat kalbėjome apie tai su komitetų pirmininkais, komitetų pirmininkų sueigoje. Taip pat girdėjau daug nusiskundimų ir šioje salėje, ir iš kitų komitetų. Yra 49 taisyklės antras punktas. Jame aiškiai pasakyta, kad turime nuomonės renkti tik dėl tų klausimų, kurie yra susiję, aiškiai susiję su mūsų kompetencija. Taigi pakeitimus turime vertinti ir šiuo požiūriu. Ir aš pasiryžau, tikiuosi, kad jūs mane paremsite, laikytis šios taisyklės ateityje. Žinoma, šiandien situacija yra išskirtinė, bet Aš prisipažinsiu, kad gana vėlai apsisprendžiau šį kartą laikytis lankstumo principo, tačiau vėliau palaipsniui pereisime prie daug griežtesnio principo. Yra du aspektai, dvi situacijos, kartais pakeitimai būna tokie nepriimtini, kad iš esmės jais yra kišamasi į kitų komitetų kompetenciją, ko, ko nereikėtų daryti. Taip pat yra tokių atvejų, kurie nėra visiškai aiškus, tai yra ribiniai atvejai. Galbūt man jie gali atrodyti aiškus, tačiau gali būti pateikta argumentų, kad yra tam tikrų netiesioginių ryšių su kitomis rytimis. Taigi, tie pakeitimai, kurie yra ant priimtinumo ir nepriimtinumo ribos, yra perdodami politinėms frakcijoms. Aš juos perdodu politinėms frakcijoms, kad jos tarpusavyje susitartų dėl tų pakeitimų, nes teisinių požiūrėje galbūt yra aiškus, politinių ne visai. Taigi frakcijos sprendžia, kaip balsuoti dėl pakeitimų priimtinumo ar nepriimtinumo. Šiandien situacija yra tokia, tačiau ateityje, kaip sakiau, dėsime visas pastangas, kad regioninės plėtros komiteto nuomonės būtų aiškiau orientuotos. Lamermanisteroj. Ačiū pirmininkė. Jūs labai teisingai pasakėte, kad informaciją reikia gauti laiku. Mes balsavimo sąrašą rengėme prieš pat balsavimą. Vakar ir šiandien taip elgės ir kiti koordinatoriai. Taigi mes gauname informaciją paskutinę minutę ir kai kuriais atvejais mums tenka keisti kai kurias paruošto balsavimo sąrašo detalės. Kai balsuosime dėl pranešimų, aš kaip EPP koordinatorius nurodysiu, kokiu skirtumu atsirado po mūsų diskusijų ir mums gavus naujausią informaciją. Visų pirma, čia turiu galvoje pranešimą dėl žemės ūkio fondo. Ten yra keturi pakeitimai. Tačiau apskritai tie ribiniai atvejai yra labai sudėtingi. Labai sunku spręsti, į kurią pusę nusvirs nuomonė. Žinoma, būtų geriausia iš anksto apsispręsti, kas yra nepriimtina ir taip mums būtų lengviau dirbti. Taigi, pro, kreipiuosi į kolegas, prašau žiūrėti į koordinatorių, kai balsuosime dėl Žemės ūkio fondo. Uh, make... Patikrinsime, ar veikia visų balsavimo kortelės, taigi bandomasis balsavimas, prašau balsuoti. Mėly kolegos, dar ne visi balsavote. Visi patikrinkime korteles. Baigiame balsavimą. Ar yra problemų kažkur? Norėjau tiesiog pasakyti, kad tuoj man atneš kortelę. Vakar labai ilgai balsavom ir man to, kad aš ją palikau. Puiku. Dar trūksta vieno socialisto. Dabar viskas gerai. Taigi pradėkime nuo ilgiausio, sunkiausio sąrašo. Tai yra per Rosta Estaras Paradit pranešimas dėl Europos jūrų reikalų žuvinkystės fondo. 142 pakeitimas kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 143. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 144. Kas už, kas prieš, sus, susilaikę, priimta. Ar yra bejonių? Tikriname 144 pakeitimas. Balsuojame. The vote is closed. Baigiame balsuot. Priimta. Nemenka balsų persvara. 15. Kas už? Kas prieš? Tikrinime. 15 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 145. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 146. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 147, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 148, devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 150, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Tikriname 150. Balsuojame. Baigiame balsuot. Atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 151. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 152. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 154. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 155. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 156. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta 157, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 158, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 159, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 160, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 21, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kas už, Kas prieš? Susilaikę. Atmesta, man atrodo. Tikrinamegi. Nors atrodo, kad... Na, bet patikrinkime. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 90... An... Ne, 260. 162. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, man atrodo. 23 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 162 ir 3 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 166 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 168 kas už, kas prieš. 168 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta 169 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta 170 kas už, kas prieš. Susilaikė. Patikrinkime 170. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 171. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 28. Kas už, kas prieš, Sus, tikriname 28 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 177 kas už. Kas prieš. Tikriname 177 pakeitimas. Balsuojame, baigiame balsuot. Primtas. Pirmas kompromisas kas už Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 260 čia yra dvi dalys. Balsuojame tik dėl pirmos dalies. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. 182 kas už. Prašau. Mes praleidome 171 178, atsiprašau. Gal tiesiog praleidau. 178. Grįžkime prie jo. Jis dar prieš kompromisą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dabar 282. Tai Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 183 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 184, čia yra dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad priimta. Antroji dalis, tikriname, gerai, tikriname pirmąją dalį. 184 pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 23 už, 20 prieš, kaip dvi. Ponios, kurios ne, neturi kortelių, balsavo už. Tuomet priimta. priimta. A, jūs jau turite kortelę. Bet kuriuo atveju patvirtinama šis pakeitimas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 174 kas už, kas prieš susilaikė priimta 195, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 196, kas už, kas prieš susilaikė priimta 197, kas už, kas prieš susilaikė priimta 29, kas už, kas prieš susilaikė priimta antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 30 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 200 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Atsiprašau, dėl ketvirto nereikėjo balsuoti, nes jis atkrito automatiškai. Žiūrime dabar, dėl 201 reikia balsuoti. Balsuojame. 201. Kas už? Kas už? Nes 25 buvo atmestas. Primtas. A, jis atkristų automatiškai 25 būtų buvęs atmestas bet jis buvo priimtas. Ne. Tikriname. Trisdešimt ketvirtasis, po to grįšime dar prie tų pakeitimų. Trisdešimt ketvirtasis, kas už? Kas prieš susilaikė, priimta, 203 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 35 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 36 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 37 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 38 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 39 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 40 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 204. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 205. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 206. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 207 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 208 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 209 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 210 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 211 kas už, kas prieš susilaikė atmesta 212, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 213, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 41, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už. Atsiprašau, čia yra kelios dalys. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar, kolegos, grįšime prie 201 ir 32 pakeitimų, kuriuos praleidome. Jie yra ketvirtajame puslapyje. 201. Kas už 201? Palauksime trupučiuką. Ketvirtame puslapyje per vidurį daug mažai. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Dabar 214. Šeštam puslapį. Kas už? kas prieš susilaikė, priimta 46, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 48, kas už, 47, sako pirmininkė. Šeštam puslapį. tiesiog klaida įsivėlusi, sako pirmininkė, 40. Dabar 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50. Susilaikė, atmesta. Tikriname 50. Pradame balsavimą. nei prisijungusių yra per daug. Dabar viskas gerai. Atmesta. Dabar Frankas sako, kad dar viena klaida įsivėlė, reikia balsuoti ir dėl 48-ojo. Nes ten klaida buvo su 48 ir 47. Tiesiog įsivėlė klaida balsavimo sąraše. 47 ir 48 tiesiog buvo sukeisti vietomis. Taigi balsuojame dėl 48-ojo. Balsuojame kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar 50. Penkiasdešimt pirmasis tiksliau. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkiasdešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 167 už žodinių pakeitimų, kurį siūlo autorius. Ar kas nors pasisako prieš žodinį pakeitimą? Ne, tai balsuojame su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 217, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad priimta. Norite patikrinti? Ne. Jeigu norite tikrinti, tai garsiau sušūkite. 218. Dabar jau per vėlų. 200, gerai, 217 tikriname čia prancūzams. Vos ką darom. Balsavimą baigiame priimta. 218. Kolegos, norėčiau Jūs informuoti, kad beveik kiekviename balsavime yra per daug kortelių. Yra kortelių daugiau negu kad balsuoja žmonių, taigi kažkas nebalsuoja. 218 kas už, kas prieš. Ta pati situacija kaip anksčiau. Priimta, man atrodo. 219 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 220 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Periname prie 55. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta 221, kas už, 222, ne, 221, kas už. 223 tiksliau, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 224 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 225 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 229, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 226, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56 ir 227, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 228, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 230, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 231. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 59. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 233. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 60. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 61. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 62. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 63. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta 64, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 65, kas už, kas prieš. Tikriname 65 pakeitimas. Balsuojame. yra 48 nios kortelės, o balsuoja tik 45 žmonės. Dabar viskas gerai. Priimta. 234 kas už. 234 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta 235 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta 66 kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta 67 kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta 68 kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta 70 kas už kas prieš susilaikė priimta 71, kas už, kas prieš susilaikė priimta 236, kas už, kas prieš susilaikė priimta 72, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar kiti atkrenta 73 ir 242, kas už, kas prieš susilaikė priimta 74, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 243 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 244 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 245 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 246 kas už, kas prieš, atmestas. 75 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 76 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 78, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 79, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 80, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 81, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 82, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 83, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 84, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 85, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 86, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 87, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 88, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 247, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 248, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 249, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 251, kas už kas prieš susilaikė priimta. 252 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 253 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 254 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 255 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 256 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 257 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 258 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 89 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 91 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar yra 260 dvi dalys. Pirmoji dalis. Taip, taip, dvi dalys. Balsuojame dėl pirmosios. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 261 kas už, Reikia balsuoti dėl antrosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Du šimtai šešiasdešimt pirmas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 93 ir 94 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Konstruojamosios dalys, čia 96 dvi dalys. Dar yra 95 kas už, Tai 95 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 96 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė. Priimta antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 97 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 98 ir 9 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Šimtasis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Šimtas pirmasis ir šimtas antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Šimtas trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Šimtas septintasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta 109, kas už, kas prieš, susilaikę priimta 110, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta 111, kas už, kas prieš, susilaikę priimta 112, kas už, kas prieš, susilaikę priimta 113, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 114 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 115 kas už, kas prieš, susi... atmesta. 116 kas už, kas prieš. Atmesta. Bet gal patikrinkime. Nelabai supratau, kaip balsavote. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta didelė balsų persvara. Jūs tiesiog, jeigu jūs pakeliate ranką tuo met, kai aš jau pasakiau prieš, tai aš nelabai žinau, ar jūs balsuojate už ar prieš. Dabar aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 117. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 118 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 119 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 120 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 121 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 9 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 122 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 123, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 124, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Konstatuojamosios dalys, 10, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 125, kas už, ne, 126, kas už, kas prieš susilaikę priimta 127 kas už, kas prieš susilaikę priimta 128 kas už, kas prieš susilaikę priimta 129 kas už, kas prieš susilaikę priimta 130 kas už, kas prieš susilaikę priimta 121 kas už, kas prieš susilaikę priimta 122 kas už, kas prieš Tikriname 132. Vienu socialistu yra per daug. Dabar gerai. Baigiame balsavimą. Atmesta. 26 prieš, 21 už. 133 kas už, kas prieš Tikriname. 133. Balsavimas baigiamas. 25 prieš, 21 už. Atmesta 11 dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 134 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 125, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 136, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 12, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 13 ir 137, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Galtinis balsavimas balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta 40 už, 6 prieš. Yes. Dabar pereiname prie kito dokumento. Tai yra transeuropinių telekomunikacijų tinklų ir sprendimo numeris 1336 panaikinimas. Pradedame. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 27 už. Prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. 28 už, prieš susilaiko priimta. 29 už, prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 30. -ojo. Man atrodo, kad buvo priimta. Baigiame balsuoti. Priimta. 31 už prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. 62 už, prieš susilaiko priimta. 33 už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta 10 ir 35. Identiški. Kas už juos, prieš susilaiko priimta 11 už, prieš susilaiko priimta 12 už, prieš susilaiko priimta 13 už, prieš susilaiko priimta, 14 už, prieš susilaiko priimta, 36 už, prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko priimta. 17 už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamosios dalis. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 20 už, prieš, susilaiko priimta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko priimta. Antras už, prieš, susilaiko priimta. Trečias už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko priimta, 23 už, prieš susilaiko priimta, 24 už, prieš susilaiko priimta, 25 už, prieš susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas pradedame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, sveikiname pranešėją. Dabar bus ilgas balsavimas. Ar visi pasirengę? Dabar uh, Elizabeth Schröter pranešimas. This is the one on the borderline, so I have... Tai yra vienas iš turybinių atvejų. Uh, 21, 17, 58, 83 pakeitimai. Balsavimo sąrašai yra minusas, tačiau turi būti pliusas. Taigi aš duosiu ženklą, kolegų prašau mane sekti. Taigi turbūt paprastai į jūs žiūri EPP nariai. Mm, gerai, žiūrėsime į jūs. Um, so we start. Are you ready? Amendment 16. Who's in favor?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 Baigiame. Priimta. 163. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 25. Už, prieš, susilaiko priimta. 26. Aš nemačiau, kaip jūs balsavote. Pasitikrinsime dėl 25. Baigiame. Atmesta. 29 už 18 prieš. 26 už prieš susilaiko atmesta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Niekas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 29. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 30. Už, prieš, susilaiko priimta. 31. Už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisas A. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš susilaiko priimta, 164 už, prieš susilaiko atmesta. 33 už, prieš susilaiko atmesta. 165 už, prieš sus. Atrodo, kad turime pasikrinti. Atrodo, kad atmesta, bet neaišku. Pradedame elektroninį balsavimą. Baigiame. Atmesta didelė balsų dauguma. 34 e, e, dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 35. Trisdešimt šeštas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 37. Už. Prieš susilaiko priimta. Kompromisas B. Už. Prieš susilaiko priimta. 167. Prieš susilaiko, atrodo, kad atmesta. 38. Už, prieš susilaiko, priimta. 39. Už, prieš susilaiko, priimta. 40. Už, prieš susilaiko, priimta. 41. Už, prieš atrodo atmesta. 43 už. 40, gerai, pasitikrinkime dėl 41. Pradedame. Baigiame atmestą. 19 už, prieš. 43 priimta, 44 už, prieš susilaiko. Atmesta. 45 už, prieš susilaiko. Priimta. 46. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturiasdešimt septintas už prieš susilaiko priimta, šimtas aštuntas už prieš susilaiko priimta, keturiasdešimt aštuntas už prieš susilaiko atmesta, šimtas Man atrodo, kad 48 buvo atmestas, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 50. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 110 už prieš susilaiko atmesta. 51 dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaiko taip pat atmesta. 52 už, prieš susilaiko atmesta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš susilaiko priimta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. 100, atsiprašau, 50, ne, 111 už, prieš, pasitikrinkime dėl 111. Pradedame. Priimta. 56 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 57 už prieš sus... turime pastikrinti dėl 57. Pradame. Baigiame. 22 už 21 prieš, primta. 58 už, prieš susilaiko priimta. 112 e, už, prieš susilaiko atmesta. 113, ne, pasitikrinkime dėl 112. Valdame. Aš e, Turiu žiūrėti, ką rodo ekranas. Atmesta. 113 už, prieš, susilaiko, atrodo taip pat atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, priimta, 60 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmestas 60, bet pasitikrinkime. Baigiame. Atmesta. 114 už, prieš susilaiko priimta 61 už, prieš susilaiko priimta 62 už, prieš susilaiko priimta 115 už, prieš susilaiko priimta 163 už, prieš neaišku, Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl 63. Pradedame. Baigiame. Priimta. 25 už 19 prieš, 116 už, prieš, susilaiko priimta. 117 dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko atmesta, antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 64 už, prieš susilaiko atmesta, 65 už, prieš susilaiko atmesta, 169 už, prieš susilaiko atmesta, 118 už, prieš susilaiko atrodo priimta. 119 už prieš susilaiko priimta, 110 už, prieš susilaiko priimta, 170 už, prieš susilaiko atmesta, 121 atkrenta, 171 už, 171 už, prieš susilaiko atmesta, 66 už, prieš susilaiko priimta, Dabar balsavimas dalimis. 67 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaiko atmesta. 68 už. Prieš susilaiko priimta. 69 už. Prieš susilaiko atmesta. 172 už. Prieš susilaiko at, priimta. 122 už. Prieš susilaiko atmesta. 123 123 už, prieš susilaiko atmesta. 126, 126 už, prieš susilaiko atmesta. 127 už, prieš susilaiko atmesta. 128 už, prieš susilaiko atmesta. 129 už prieš susilaiko atmesta. 131 už prieš susilaiko atprimta. 170 tai 32, 132. Kas už prieš susilaiko priimta. 133 už prieš susilaiko priimta. 134 už prieš susilaiko atmesta. 135 už 135. Už, prieš, susilaiko atmesta, man atrodo. Tačiau pasitikrinkime. Dėl 165 pradedame. Vaigiame. Priimta 25 už, 22 prieš. 136 už. Prieš susilaiko. Atrodo, kad lygiai tas pats, bet pastikrinkime dėl 176. Baigiame. O dieve, atmesta vieno balso persvara. 137 už, prieš, susilaiko tas pats kaip ir su prieš tai buvusiais. Bet pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 128 už. Prieš. Atrodo, kad taip pat atmesta, bet neaišku, pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. 23 už 23 prieš atmesta. 70 už prieš susilaiko priimta. 139 už prieš susilaiko priimta. 71 už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko priimta. 174 už prieš susilaiko, man atrodo, atmesta. Pasitikrinkime dėl 174. Baigiame balsuoti. Atmesta. 175 už prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmesta. 141 atkrenta, 176 už prieš laiko priimta. Atmesta atrodo. Pasitikrinkime dėl 176. Man atrodo, kad bus taip pat. Dar tik tai antras pranešimas, bet jūs jau pavargė. Atrodo, atmesta. Atmesta. 177 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta. 178 už. Prieš susilaiko atmesta, 142 už, prieš susilaiko priimta, 143 už, prieš susilaiko priimta, 144 už, prieš susilaiko priimta, 145 už, 145 už, prieš susilaiko, atrodo atmesta, bet jeigu jūs Reikėt, kad ne, aš patikrinsiu, bet aiškiai atmesta. 146 už. Prieš susilaiko. Greitai pasitikrinkime dėl 146. Atrodo atmesta. Baigiame. Priimta. Netikėtai. 73. Už prieš susilaiko priimta. 147 už prieš atmesta. Bet pasitikrinkime dėl 147. Priimta. 74. Už. Prieš susilaiko atmesta. 75. Už prieš susilaiko atmesta. 178 už prieš susilaiko atmesta. 76 už prieš susilaiko priimta. 77 už prieš susilaiko priimta. 78 už prieš susilaiko priimta. 79 už prieš susilaiko priimta. 149 už prieš susilaiko atmesta. 180. Gerai, pasitikrinkime dėl 149. Atmesta vienos persvara. 180 prieš susilaiko priimta. 80 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja pakeitimui ponas Sikirskis prieštarauja žodiniam pakeitimui, tuomet balsuosime be žodinio pakeitimo. 80 be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 152 už. Prieš susilaiko rodo atmesta. Pasitikrinkime elektroninį vadovą. 153. Kas už? Prieš susilaiko. Helė pasitikrino ir, ir 175 buvo nepriimtas. Nes tai priklausė nuo 175, o 175 buvo ne, atmestas, nepriimtas. pagrindinė problema ta, kad neaišku, kai balsavome dėl 152 pakeitimo. Taigi, manau, kad reikia kad viskas prasidėjo nuo to 152 pakeitimo, ten buvo padaryta klaida. 152, okay? 152. Už. Balsavimas pradedamas elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. Dabar 153 už prieš atmestą, 81 už prieš susilaiko atmestą. F kompromisas už prieš susilaiko priimta. Norit pasitikrinti dėl kompromiso F? Jūs turit galvoje, kad turim balsuoti dar kartą dėl kompromiso F. Ar galim balsuoti dar kartą? Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šis kompromisas atmestas. Pirmą kartą šio komiteto istorijoje. Mes atmetėm kompromisą F. Dabar balsuojam dėl 82. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 100. 100. Turim pastikrinti dėl 46 pakeitimų. Dabar balsuojame dėl 181. Kas už? Prieš susilaiko atmesta, man atrodo. O dabar 83. Dėl 83. Kas už? Prieš. 83. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 182. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 154. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 84. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 85. Už. Pastikrinkime dėl 84. Gerai. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 85. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 155. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 156. Už prieš pasitikrinkime dėl 156. 156. Pradavė. Balsavimą. Baigiame. Priimta. 86. Už. Pri, 86. Už. Prieš. Atrodo atmesta. Bet pasitikrinkime. jūs e, neaiškiai balsuoja, todėl ne visiškai aišku. Baigime balsavimą. Priimta. 157 už, prieš susilaiko priimta. Priedai. Dabar, ne, ne priedai, o konstatuojamosios dalis. E, pirmasis pakeitimas konstatuojamasias dalį, pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 158, atsiprašau, sako pirmininkė, pasitikrinkime. Taigi nebalsuojam dėl 158, dabar antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, trečias už, pri, trečiasis už, prieš susilaiko atmesta. Ket, ketvirtas dalimis, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, pasitikrinkime dėl antrosios dalies ketvirtojo pakeitimo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 87 už, prieš susilaiko priimta. 88 už, prieš susilaiko atmesta. 5 už, prieš susilaiko atmesta. E kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 91 už, 91 už, kas už, 164 nebuvo priimtas, todėl atkrenta šis pakeitimas. Balsavimas dėl šio pakeitimo. 159 atkrenta, jeigu nebuvo nubalsuota dėl 164. 91 už. 91 dabar. Už šiek tiek žemiau negu kompromisas E. Beveik iš karto po kompromiso E, 91. Viskas labai paprasta. Pagrindinė problema kelia konstatuojimo dalis numeris 21. Tai yra 91 ir 92 pakeitimai. Taigi supainioti skaičiai. 21 konstatuojamoji dalis, 91-92 pakeitimai. Čia sekretoriato klaida, mes keletą kartų bandėm ją ištaisyti, galbūt paskutinėme sąraše ir yra viskas teisingai. Taigi Konstansta turi 93-94 pakeitimo, turi būti 91-92. 91 priimtas, 92 už, prieš susilaiko priimta, 160 už, prieš susilaiko atmesta, 7 už prieš susilaiko priimta. 93 už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas dalimis, pirm, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, už, prieš susilaiko atmesta. 94 už, prieš susilaiko priimta. 95 už, prieš susilaiko atrodo atmesta. 96 už, prieš susilaiko atmesta, 100, tiksliau 97 už, prieš susilaiko atmesta, 98 už, 98 už, prieš susilaiko priimta, 99 už, prieš susilaiko atmesta, 162 už, 162 už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš susi... pasitikrinkime dėl, vien... dėl 12. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dabar 101. Ir čia yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Niekas neprieštarauja. Atsiprašau, praleidome 13. Aš bandžiau tokių skaičių išvengti, kaip 13. Bet jeigu norit, galim balsuoti. Ir dėl 13. Kas už 13? Prieš susilaiko atmesta. Užtat aš ir bandžiau išvengti skaičiaus. 101. Pasitikrinkime. Dabar šimtas pirmas su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Niekas. Tuomet balsuojam už visą, už prieš susilaiko priimta, keturioliktas atkrenta, penkioliktas, penkioliktą balsuojame, už prieš susilaiko priimta. Ir elektroniniu būdu galtinis balsavimas, baigiame. Priimta dėlė balsų persvarą. Sveikiname. Dabar kitas pranešimas. I don't know. I know you do not. No, no, I can, I can, I can use whatever you give me. I hope you have the same list. So can we start? Tik Ramona Nikola Manesku. Gal galime pradėti balsuoti. Pranešimas dėl viešųjų pirkimų. Prašau balsuoti greitai. 77 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 78 už, prieš, susilaikė, atmestas. 79 ir 80 už, prieš, susilaikė, pritarta. 81 už, prieš, susilaikė, pritarta. 82 už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas. Ką jūs turite galvoje? Ne norite pasitikrinti, nesakykite ne, sakykite pasitikrinkime. Pasitikriname 82. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė pritarta. 83 už prieš susilaikė pritarta, septintas už, septintas už, prieš susilaikė pritarta, aštuntas už, prieš susilaikė pritarta, devintas už, prieš susilaikė pritarta, dešimtas už, prieš susilaikė pritarta, vienuoliktas už, prieš susilaikė pritarta, trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 86 už, prieš susilaikė pritarta, 87 už, prieš susilaikė pritarta, 88 už, 88 kas už, prieš susilaikė atmestas, 89 kas už, prieš susilaikė atmestas, 90 kas už, pasitikriname 89. Balsuoti baigiame. Atmestas. Nedidelė balsų persvara. 90. Dabar 90. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 90. Atsiprašau, 13. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. Toliau kiti atkrenta. Kaip gerai. Ketvirtas kompromisas Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar šešioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 114. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 18. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 19. Už, prieš susilaikė atmestas. 20 kas už, prieš, susilaikė, pritarta, atrodo. 21 kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 116 kas už, prieš, susilaikė, pritarta, atrodo. 22 kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 23 Nuo 23 iki 28 galime balsuoti kartu. Ne. 23. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 24. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 25. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 26. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 27. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 28. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 29 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 123 kas už, prieš susilaikė pritarta, 124, kas už, prieš susilaikė pritarta, 32, kas už, prieš susilaikė pritarta, 33, kas už, prieš susilaikė pritarta, 125, ar ne? Ne, šeštas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė pritarta, 35, kas už, prieš susilaikė pritarta prieš susilaikė, atrodo, kad pritarta. 36 kas už, prieš susilaikė, pritarta. 127 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 100, 128 kas už, prieš susilaikė, pritarta. 37 kas už, prieš susilaikė, pritarta. 7 kompromisas kas už, prieš susilaikė, pritarta.

prieš susilaikė pritarta. 137 kas už, prieš susilaikė pritarta. 38 kas už, prieš susilaikė pritarta. 39 kas už, prieš susilaikė pritarta. 138 kas už, prieš susilaikė pritarta. 8 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 41 kas už, prieš susilaikė pritarta. 142 kas už, prieš susilaikė pritarta. 144 kas už, prieš susilaikė pritarta. 145 kas už, prieš susilaikė pritarta. 146 kas už, prieš susilaikė pritarta 42 kas už, prieš susilaikė pritarta 43 kas už, prieš susilaikė pritarta 9 kompromisas kas už, prieš atrodo, kad pritarta. Galime pasitikrinti. The, the vote is closed. Balsuoti baigiame atmestas. Dabar 148. Ne, dabar reikia balsuoti dėl 44. Kas už? Prieš susilaikė. Atrodo, kad pritarta. Gerai, pasitikrinkime. 23 už pritarta. 147 atkrenta. Ne, iš tikrųjų balsuojame dėl 147, kas už. Turbūt rezultatas panašus, bet pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Prašau balsuoti. turime pakartoti balsavimą. 147 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Bet jūs nebalsuojate. Viskas vyksta labai lietai. Gal jūs tyčia nebalsuojate? Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar 149. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 150. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 151. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Teč 100 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 154. Kas už? Prieš susilaikė pritarta kiti atkrenta, 158, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 159, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 160, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 161, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 163, kas už, prieš susilaikė pritarta, 164 ir 5 kas už, prieš susilaikė atmesta, 166 kas už, prieš susilaikė pritarta, 167 kas už, prieš susilaikė atmesta, 170 kas už, prieš susilaikė pritarta, 171 kas už, prieš Gal galėtume pasitikrinti, nes nesu tikra. 171. Balsuoti pradedame. I, I, I vote how, how... Lambert, how do I vote? Okay. Lamberai, kaip aš turėčiau balsuoti? Atmesta. Dabar 172 ir 3 kartu. Kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmesta. 46. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. 174 ir 175 kartu. Kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 47. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. 176. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 48. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 177. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 178 ir 179. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 180 ir 1. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 188 atsiprašau, 182 ir 3, kas už prieš susilaikė pritarta, 184 ir 5, kas už prieš susilaikė pritarta, 186 ir 7, kas už prieš susilaikė pritarta, 49, kas už prieš susilaikė pritarta, 188, kas už prieš susilaikė pritarta. 189 kas už, prieš susilaikė pritarta, 190 kas už, prieš susilaikė pritarta, 191 ir 2 kas už, prieš susilaikė atmesta, 50 kas už, prieš susilaikė pritarta, 51 kas už, prieš susilaikė pritarta, 52 kas už, prieš susilaikė pritarta, 53 kas už, prieš susilaikė pritarta, 54 kas už, prieš susilaikė pritarta, 55 kas už, prieš susilaikė pritarta, 56 kas už, prieš susilaikė pritarta, 194 kas už, prieš susilaikė pritarta, dabar nuorodos 58 tiksliau konstatuojamosios dalys, 58. Kas už, prieš susilaikė pritarta, pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta, 62, kas, 61, kas už, prieš, atrodo, kad pritarta, 62, kas už, prieš susilaikė pritarta, 63, kas už, prieš susilaikė pritarta, 64, kas už, prieš, prieš susilaikė pritarta, 65 už, prieš susilaikė pritarta, 66 už, prieš susilaikė pritarta, antras kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta, 134 nepritarta, todėl toliau atkrenta. Karlas sako, kad kadangi mes patvirtinome 44 pakeitimą, tai dabar galime balsuoti tik dėl to, kas nepakeista. Taigi, kas už trečią pakeitimą be žodinio pakeitimo? Atsižvelgiant į ankstesnio balsavimo rezultatus ir ypač atsižvelgiant į tai, kad 404 pakeitimas yra patvirtintas, čia mes negalime balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Taigi balsuojame dėl pakeitimo be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Dar turime kai ką pasitikrinti. Dabar 69. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 7, dabar 71. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 72. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 73. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 74. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 4. Kas už? prieš, susilaikė, atrodo, kad pritarta, 75 kas už, prieš susilaikė, pritarta, 5 kas už, prieš susilaikė, pritarta, 76 kas už, prieš susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl nuomonės su pakeitimais, pradedame balsuoti. Sorry. Not, not yet, no. Okay, so it's finished. So the vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta 32 už, 9 prieš. Kolegos, dabar dėja turėsime nutraukti balsavimą, nes Italijos ministras jau laukia. Taigi, pusė penkių po pietų po kotero posėdžio mes tęsime balsavimus. Na, nesudėtingi balsavimai, bet jų dar liko nemažai. Atsiprašau, kad taip atsitiko. Dabar pakviesime ministrą. Iškart po koter posėdžio balsuosime po pietų. Dėkoju.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 Mėly kolegos, norėčiau tęsti posėdį. Tie, kurie nori užsimti kitais reikalais, išeikite iš salės. Kaip visuomet. Norėčiau pasveikinti Fabricijo Barką, kurį pažįstate iš pastarųjų trejų metų susitikimų su juo. Šį kartą jis vėl mielai sutiko atvykti ir papasakoti, kokia situacija dabar yra Italijoje. Dabar yra įpusėjusios dėrybos, taigi mes tikimės išgirsti gerų žinių iš pakoregavimų ir taip pat Italijos nuomonę apie tai, kas mūsų laukia. Taigi, nedelsdama ir suteikiu žodį ministrui Barkai pasisakyti, prašau. Dėkoju. Dėkoju Denutai. Labai malonu čia vėl atvykti Šiek tiek kalbėsiu apie, apie geresnės, geresnį išlaidų panaudojimą po 13 metų, po to perėsiu prie Italijos reikalų ir jau apie Italijos reikalus kalbėsiu itališkai. Labai malonu čia būti, nes e, iš tiesų yra labai sudėtinga svarbus laikotarpis, ne tik sprendžiant, kiek pinigų bus skirta, bet ir kaip mes juos panaudosim, kas yra dar svarbiau. Geresnis lėšų panaudojimas yra labai svarbus dalykas. Bet e, kiekvienas šūkis, šūkis nebūtinai yra įgyvendinamas. Taigi, aš manau, kad parlamentas daug ką nuveiks tri, trejais lygmenimis, bandant apginti tam tikras taisyklės, dėl kurių jau yra susitarta, taip pat gerinant kitas taisyklės ir taip pat įvedant naujų taisyklių. Taigi tuos tris dalykus ir atskirai pakomentuosiu. Pirmiausia, reikia apginti tai, dėl ko jau yra susitarta. Jūs puikiai žinote, geriau nei aš, tai yra dabartinis Birželio 6 bendrų reikalų tarybos kompromisas. Čia yra trys pagrindiniai aspektai. Pirmiausia, programų sudarimo efektyvumas. Kol kas 87 straipsnėje yra numatytas neblogas sprendimas. Taip pat veiklos programos turi tapti realią veiklos priemonę, kur turi būti išvardėmi veiksmai, o ne vien tik tai ketinimai. Taip pat labai svarbu, kad 87 straipsnėje kalbama apie rezultatus, rezultatus bandant įvertinti, kiek yra pagerėjusi gyvenimo kokybė. Nematote skaidrės? Atsiprašau. Na, tęsiu pasisakymą. Puiku, dabar vėl matote. Taigi grįžkime prie teminių koncentracijų, kas, kas yra labai aktualu. Aš asmeniškai manau štai ką. Yra du geri dalykai ir vienai srityje yra dar problemų. Įsivaizduoju, kad e, veiksmingos koncentracijos ir subsidiarumo subalansavimas e, buvo pasiektas taisykle, kur numatyta 80 procentų arba 60 procentų priklausomai nuo regionų socialinio fondo paskirstimo. Ir Nenorėčiau, kad būtų sumažinti tie skaičiai, kompromisas yra neblogas, nes lik ir nesakoma valstybėms, kur sutelkti išteklius, jos pačios gali laisvai pasirinkti. Antras dalykas, aš manau, kad geras sprendimas buvo pasiektas dėl to, kad aiškiau yra dėl dvigubo tikslinių lėšų panaudojimo. Pirmiausia, nuosavų išteklių tikslinis panaudojimas, kalbant apie RDF ir ESF. 90 tikslas - jaunimas, socialiniai įtrauktis ir kitos tikslinės lėšos. 20 procentų nuo ESF socialiniai įtraukčiai. Man atrodo, čia yra nusinčiamas labai aiškus signalas, kuris atitinka dabartinę situaciją Europoje. Tačiau nesu visiškai įsitikinęs dėl trečio dalyko ir, ir mielai išklausyčiau jūsų nuomonę dėl, dėl ERDF, nes pagal dabartinę taisyklę, pagal dabartinį kompromisą yra numatytas subsidiarumo sumažinimas, nes iš anksto primetami tikslai, kai tuo tarpu jūs siūlote geresnį variantą, jūs leidžiate valstybėms laisvai pasirinkti. Ir kuo daugiau to laisvo pasirinkimo bus, tuo bus geriau, tuo bus geresnė pusiausvyrą. Na ir galiausia, ex ante sąlygos. Matyt, tai yra geriausias kol kas pasiektas kompromisas dėl iš ankstinių sąlygų, tačiau proporcingumas turėt, proporcingumo čia reiktų atsisakyti. Ir čia kyla klausimas, ar teisingos yra sukurtos institucijos ar ne, bet nuo to nepriklausys, kiek lėšų teks panaudoti. Jeigu taip yra, ties, tai yra tiesa, reiškia, šanknės sąlygos nėra teisingos. Taigi turime atsisakyti tų šanksnių sąlygų. Ir neįtraukti proporcingumo. Dar vienas rytis, kuri yra susijusi su tomis sritimis, kur mano manimu reikia tobulinti taisyklės. Bendras strateginis pagrindas kiek suprantu, dar diskusijos nėra pasibaigusios taryboje. Čia reikia sustiprinti tą pagrindą. Man jis atrodo kaip tušės kiaušinis. Ir kodėl tas pagrindas yra sukurtas, nėra aišku, ter, kokia yra teritorinės anglodos strategija tame pagrindė ir panašiai. Šiek tiek tai kelia nerimo. Uh, atrodytų, kad sanglos politika lik tarnauja kitiems tikslams. Dabar partnerystė. Aš manau, kad e, Europos elgesio kodeksas čia yra labai svarbus, esant dabartiniai situacijai ir tai svarbu ne tik dėl to, kad reikia užsitikrinti didesnį konsensusą, bet ir dėl to, kad uh, reikalinga tam tikra struktūra, reikalingos tokios nuostatos tame kodekse, kurios leistų taip parašyti, surašyti projektus ir tuos pasiūlymus, kad būtų atsižvelgiama į tam tikrus reikalavimus. Veiklos e, rezultatų pagrindas, apie tai buvo kalbama, nenorėčiau prie to grįžti, tačiau manau, kad dabartinėje versijoje vis dar siekiama ne to, poveikis nėra teisingas. Tai galbūt tuos tikslus reikia. Tie tikslai šiek tiek yra sumažinti ir tai irgi kelia ne, nerimo. Papildomumas. Čia pasiekime puikių rezultatų Europoje, pa, supaprastinome papildomumą, jį susijome, susijome su stabilumo augimo paktu, naudojame tas pačias priemonės, taigi aišku, politikai čia turės daryti šiokias tokias nuolaidas. Ir kam apskritai, na, reikalingos tokios išimtys, išlygos. Ir galiausiai dvi taisyklės, dėl kurių dar nėra susitarta. Aukštesnio, aukšto ligmens politinės diskusijos ir peržiūra. Pavasario Europos vadovų taryboje šis beitas buvo aptarta, tačiau tai yra ta vieta, kur turi būti panalizuoti anglos politikos pasiekimai. Ir aš tikiuosi, kad apie ką kalbėsiu vėliau, kad tai, kad spalio 26 dienos posėdis įvyks, tai jau yra svarbus signalas svarbus politinis signalas, kuris bus nusiųstas iš Europos. Nes viskas neteisingai buvo tvarkoma mano šalyje. Ir galiausiai atvira sanglauda. Tekstas yra parengtas, jis e, bus pateiktas bendrų reikalų tarybai spalio 16 dieną. Ten yra tam tikri pakeitimai, yra keičiama 105 straipsnis dėl um, ryšių. Manau, kad e, žingsnis teisingas, norėčiau tą pabrėžti. Aišku, rezultatas dar nėra tobulas, tačiau einama teisinga linkme ir yra numatyta tokia stebėsenos sistema, kuri naudojama ne tik kelių, bet išrinktųjų, bet visų piliečių. Ir tas pats pasakytina apie Italiją. Aš pasakau, ką ketiname daryti, dabar pasakysiu, ką darome itališkai. Perinu italų kalbą. Italijos e, gyvenimo planas sutampa su Italijos pastangomis visose kitose srityse siekiant pagerinti valdymą Ir žiūrėdami į šios grafikus, jūs turite turbūt nenustepti. Ir turbūt turite suprasti, kad Italija nebuvo blogiausiai leidžianti išlaidas šalis Europoje. Matote čia e, išlaidų procedas ir datas, mėlynas spalva, programavimo laikotarpis 2000, 2007 ir 2013 metai. Ir matote, kad stebėsienos duomenys e, prieš septynis metus buvo koks procentas ir koks dabar yra. Italijai šis e, laikotarpis yra nepaprastas, tai yra krizės anomalijų laikotarpis. nedabartinė, bet prieš tai dirbusi vyriausybė reagavo į šią e, padėtį ir pirmininkas Berlusconis pateikė per vadovų tarybą ir, ir tuomet mano paste dirba mano pirmtakas ir buvo parinktas veiksmų planas ir jame numatytas buvo sustiprintas bendradarbiavimas su komisija, buvo nuspręsta sutrumpinti reagavimo laiką, taip pat e, kai kurie dalykai buvo num, numatyti, tarp kurių buvo darbo grupės sukūrimas dėl labiausiai problematinių Italijos pietų regionų, nacionaliniai tikslai N plus 2 buvo numatyti, taip pat kofinansavimo laipsniškas mažinimas spalio mėnesį tas suma sudarys 8 e, milijardus. Klausimas, ar Italija susilpnino bendrijos politiką? Ne, dėl dviejų priežasčių. Italija visoje Europoje turėjo aukščiausią kofinansavimo ribą. 53 procentus sudarė nacionalinė dalis tose, iš, išlaido, tai, iš, tose išlaidose. Vidurkis Europos Sąjungoje yra 31 procento, Vokietija, pavyzdžiui, 40 procentų. Ir dabar mažinant mažinant tą kofinansavimo procentą nuo 53 iki 47 procentų mažėja Italijos kofinansavimo dalis. Bet ir tai mes esam tarp aukščiausių, tarp, tarp daugiausiai kofinansuojančių Europoje. Kita vertus, turint omenyje reikalavimus, tai e, tie reikalavimai ne tik buvo, ne, nebuvo panaikinti, bet jie buvo sustiprinti ir suderinti su Europos, e, Sąjungos, su Europos komisija, rengiant specialų planą to klausimo, veiksmų planą. Ir ištekliai buvo perprogramuoti, galvojant apie prioritetus. Ir e, mes pasinaudojame veiksmų planu ir tais 8 milijardais, kad galėtume užbėgti už akių tam tikrų taisyklių įgyvendinimui. Tai yra stipresnė partnerystė, open government, open data ir, ir, ir, ir kai kurie kiti dalykai. Operational program, veiksmų programos. Tai yra visos įprastinės programos, tai nėra tas tikrasis veiksmų planas. Uh, Ir čia, ar matote kokią nors silpnų vietų Italijos, tai yra 11 e, metų gruodžio mėnesio duomenys. Čia matote. Ar matosi gerai? Nelabai. Čia matote, kad yra N plus 2 ir matote žvaigždės. Tai yra nacionaliniai tikslai Ir mes juos įvedėme, numatėme, norėdami įtvirtinti nacionalinę sankcijų sistemą. Ir tuo būdu matote žalę liniją. Tai yra gegužės tikslas. Ir galbūt mums pavyks taip pat spalio mėnesio tikslą e, pasiekti ir paskui gruodžio. Tai aišku nėra lengvas dalykas. Veiksmų planas 8 milijardai, tai galbūt yra dar įdomesnis dalykas. Iš tik, tikra suma yra apie 8 milijardus, čia 9,4 parašyta. Ir čia matote prioritetus. Daug prioritetų apima jaunimą ir e, ta, ta, taryba pageidavo, kad tai būtų švietimas, socialinė įtrauktis, e, teisingumas ir, ir kitos priemonės e, jaunimui Čia yra ir kai kurių naujovių socialinės įtraukos srityje. E, pavyzdžiui, bylų nagrinėjimo laiko sutrumpinimas. Toliau du e, komunikatai dėl e, geležinkelio, transporto, skaitmeninė darbo tvarkė ir priemonės susijusios su smart cities ir konkurencingumu. Ir tai yra daroma e, siekiant 14 metų informatizavimo e, tikslų. Mokslinio tyrimų ir švietimo ministrai tuo e, užsijima. Ir tuo būdu dalis finansavimo buvo panaudota siekiant išsaugoti kai kuriuos projektus, kurie e, negalėjo būti įgyvendinti iki 12 metų pabaigos. Toliau švietimo programa milijardas 400 milijonų. Turbūt e, tai yra pati geriausia programa. Nuo praeitų metų e, gruodžio mėnesio 70 procentų išteklių jau buvo panaudota šitai programai. buvo e, numatyta parama e, sunkioje padėtyje esantiems darbuotojams. Ir, e, 300 milijonų eurų. Toliau teisingumas. Tas projektas bus pradėtas už penkių dienų ir jisai skirtas spręsti ypač vilų nagrinėjimo trukmės problemams, nes, e, pavyzdžiui, Italijos pietuose 4-5 kartus ilgiau nagrinėjamos bylos negu Italijos kitose regionuose. <coughs> Jaunimas toliau čia yra nemažai atskirų projektų ir galėsiu pakomentuoti kai kurios dalykus. Messengers, ką reiškia, ir, ir pakomentuoti kitus aspektus. Toliau skaitmeninė darbo tvarkė. Čia projektai jau yra patvirtinti arba dabar tvirtinami Briuselėje geležinkeliai. Tai yra naujas projektas. Italija yra valstybė, kuriai sunku įgyventi didelio masto projektus dėl to, kad iškyla derinimo tarp institucijų e, sunkumų, keblumų. Ir dabar bandome naują susitarimų sistemą naują susitarimų sistemą ir tai darome, pavyzdžiui, su Napolio ir Bari miestais šiame sektoriuje. Jau prieš tai dirbusi vyriausybė ir komisija pagėdavo šitų projektų įgyvendinimo. Ir galiausiai, dabar grįšiu vėl į anglų kalbą. Italijos atgyvinimo planas yra atviras, čia vadovavomės atvirumo principu. E, šiandien rengėme spaudos konferenciją ir čia galiu pristatyti naują interneto svetainę, kurią galite aplankyti ir kurią toj pamatysite. Čia yra išvardyti visi projektai, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga. Iš tikrųjų yra beveik 400 e, tūkstančių projektų už kurių vertė yra 14 milijardų eurų. Čia taip pat išvardyti projektai, finansuoja, kurie finansuojami iš nacionalinės regionų politikos. Pavyzdžiui, galite pasižiūrėti šį Neapoliui skirtą projektą. Šis projektas e, tinkamai gyvendinamas, bet e, galite rasti ir daugybę kitų projektų, kurie nėra gerai gyvendinami, kur pavyzdžiui visiškai nėra išleidžiamos lėšos ir ši svetainė yra nuolat atnaujinama. Ir čia su domenimis gali susipažinti visi piliečiai, studentai, e, kiti asmenys žaisti su statistika, žiūrėti, kaip sekasi įvairios politinės pakraipos merams. Taigi galite stebėti administracijų darbą. Iki šiol šioje svetainėje jau apsilankė 14 tūkstančių e, lankytojų, 40 tūkstančių lankytojų atsiprašau, nemažai 5 procentai iš jų iš, ne iš Italijos. Taigi turiu pasakyti, kad tai, kaip į sistemą suvedami statikos, statistikos duomeniai, taip veikia stebėjimo sistema, stebi 40 tūkstančių žmonių. Dėkoju ministrui Barka. Berots Jan Olbrecht pirmasis paprašė žodžio. Kolegos, kurie norėsite pasisakyti, prašau duoti man ženklą, pakelti rankas. Ačiū, ministrė turiu pastabų, kurias suskirstysiu į dvi dalis. Visų pirma, dėl sistemos, antra, dėl Italijos. Pirmiausia, kalbant apie sistemą. Manau, kad ir jūsų kalboje, ir apskritai bendroje sistemoje mane stebina teminė koncentracija. Akivaizdu, kokia filosofija vadovaujamasi pasirenkant teminę koncentraciją. Tačiau kyla klausimas, kaip sukurti uh, tą teminę koncentraciją. Mes tengiamės, kad sistema būtų lankstesnė subsidiarumo požiūriu, tačiau ji nėra tokia lanksti koncentracijos požiūriu. Aš tikiuosi, kad taryba supras, kad mes e, siekiame įpareigoti valstybės narės ir valdymo institucijas sukoncentruoti savo pastangas į tam tikras sritis. Ne viskas čia yra aišku, galbūt po jūsų pasisakymo kai kas tapo aiškiau. Taigi, minėjote keturis teminius tikslus, taip pat buvo klausima, į ką sutelktas RDF. Jis sutelktas į 11 tikslų. Čia kyla tam tikros painiavos dėl CSF. Manau, kad čia problemų kelia pati reglamento struktūra. Dėl bendros strateginės programos komisija siūlo tam tikrus prioritetinius veiksmus, bet kai kas dokumente minima du kartus. Taigi, jeigu minimi veiksmų tipai ir investicijų prioritetai, tai bendrojoje strateginėje programoje viskas išdėstyta kitaip. Taigi kyla klausimas, kokia strategija vadovaujamasi, ar siekiama sujungti fondus. Taigi siekiama, dabar siekiama bendrojoje strateginėje programoje į vieną vietą sudėti visus fondus. Komisija iš pat pradžių sakė, kad kai ką reikia reglamentuoti deleguotosiuose aktuose ir jau yra pasiūliusi deleguotojų aktų. Ir manau, kad problemų kelia veiksmų tipai, kur jie yra išvardyti. Dabar norėčiau pateikti klausimą apie Italiją. Galbūt man nepakankamai gerai sekasi skaičiuoti bendrojo finansavimo sumas, bet norėčiau paklausti, kodėl atsiranda nacionalinio bendrojo finansavimo skirtumai. Mes turime aiškias taisyklės. Taigi, kodėl atsiranda skirtumų, kodėl Italija skiria didesnę bendro finansavimo dalį negu kitos valstybės narės. Narės, ponas Angurakis. E, Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėčiau pasakyti du dalykus. Visų pirma, ponė ministrė, jūsų valstybė, kaip ir, kaip ir Graikija, kaip ir visa eurozona, yra atsidūrusi labai rimtos ekonominės e, krizės e, padėtyje. Graikija, Italija, visa Europos e, pietų zona praktiškai dabar išgyvena labai gilę krizę. Ir ta krizė tęsis turbūt dar 2-3 metus. Ir siūloma gyventi tam tikrą programą sanglaudos srityje. Ir atrodo, kad e, didžioji dalis anglaudos fondo lėšų yra naudojamas pagalbai jaunimui ir kitoms tikslinėms grupėms. Ir galbūt e, ne, tos, tos lėšos netiek prisidės prie pačios valstybės išsikapsimo iš e, krizės, galbūt reikėtų padėti ir uh, ir, ir, ir pramonės e, sektorių, ypač norint susidoroti su krize. Kalbant apie strateginę programą, čia išlieka tam tikrų neaiškumų. Ir kai kurie dalykai aps, apskritai lieka neaiškus. Jeigu teisingai supratau, skaitydamas e, tekstą, man atrodo, kad e, ta programa beveik išimtinai apima 2020 e, tikslus. Tačiau e, galbūt e, čia reikėtų eiti šiek tiek kitą linkime ir norėčiau taip pat baigdamas paklausti, ką Jūs galvojate apie Europą 2020. Taip pat norėčiau paklausti, kaip yra su ES pasisakymais šito klausimo komisaras sakė, jog kiekvienas investuotas euras turi atsipirkti. Tad norėčiau žinoti, va, kokie šioje srityje, pavyzdžiui, yra skaičiai dėl Italijos atveju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ministrė už lankymasi mūsų komitete. Jūs e, e, minėjote kai kurios dalykus, kalbėdamas apie išlaidų optimizavimą ir kai kurie dalykai man liko neaiškus. Būtent e, kalbant apie eksantę sąlygas. Čia kalbame apie iš, iš ankstinius reikalavimus, kurie yra numatomi tam, kad būtų tam tikrų būdų orientuojamos investicijos. Ir šitie reikalavimai apima visas valstybės ir yra standartizuoti reikalavimai. Šituo klausimu Beje, e, komitete esu pateikusi e, savo vardu tam tikrų pakeitimų, svarstanti dokumentus. Aš manau, kad čia yra tam tikras e, lankstumas numatomas, kuris leidžia atsižvelgti kiekvienos valstybės specifiką tam tikrų mastų. Ir sanglaudos e, politika bent jau teorinių e, požiūrių turi būti gyvenina taip, tačiau praktiškai, kuomet yra įgyvendinami šitie dalykai, jau nebeatsižvelgiama į tai, kad yra e, realioje situacijoje įvairūs skirtumai tarp valstybių. Ir norėjau paklausti, ar jūs manote, kad reikia iš tikrųjų atsižvelgti į tą realią situaciją ir atsižvelgti tai, kad galbūt per kitą programavimą laikotarpį kai kas realiai nedalyvaus anglaudos politikoje. Toliau. E, Dėl veikros rezultatų E, rodiklių. Manau, kad čia dar yra per daug e, biurokratizmo ir mes buvome, kaip pranešėjai, pasiūlę kompromisinį pasiūlymą ir tame pasiūlyma sankcijos buvo išbrauktos tos baudžiamosios kabutėse e, sankcijos, o ne švietimo tikslais taikomos sankcijos. Nes tie regionai ar, ar, turi, turi, turi mokėti už taisyklių nesilaikymą. Uh, Tačiau sankcijos turi būti daugiau didaktinio pobūdžio ir turi skatinti, tobulinti padėtį. Tad e, tą pakeitimą mes pateikėme ir jisai įėjo į kompromisinį pasiūlymą, tai susijęs su 20-uoju straipsniu. Ir paskui, kuomet e, buvo balsuojama, nepaisant to, kad aš pasisakiau, dar šituo klausimu buvo atmestas e, tas pasiūlymas. Ir galų gale tas performance framework lieka praktiškai popieriuje, e, tačiau e, norėčiau paklausti jūs, jūsų, ar jūs manote, kad reikia jį ir ar realiai pašalinti, pašalinti tas biurokratinės kliūtis. Toliau, jūs kalbat apie būtinybę netaikyti jokių išimčių Ir man taip pat tai nėra visiškai aišku, neaišku, kokį signalą jūs siunčiate tai sakydamas. Turint e, omenyje, kad e, kolega Olbrichtas taip pat e, klausė patikslinimo dėl kofinansavimo lygių ir norėjau taip pat prisidėti prie jo klausimą ir paklausti, kokia čia Italijos specifika dėl tų kofinansavimo procentų, bendro finansavimo procentų. Uh, Taip, taip pat turiu, e, e, man kilo neiškumų ir dėl kitų aspektų, kuriuo jūs e, minėjote. Jūs pasakojate, ką nuveikė prieš tai dirbusi vyriausybė, sustiprinto bendradarbiavimo srityje. Sakėte, kad buvo parengtas planas, kuriame kalbama apie bendradarbiavimą tiesioginį su Europos komisija, o paskui kuomet e, komentavote duomenis ir rezultatus pasiektus, sakėte, jog džiaugiatės, kad e, gegužės mėnesio tikslai buvo pasiekti ir aš remsiuos tuo, ką, ką skaičiau spaudoje, nacionalinėje spaudoje, e, kur skaičiau straipsnį apie tai, kas sakė ministras šituo klausimu ir pietų Italijos regionuose šitie tikslai, e, e, kai buvo rašoma, nepasiekti yra. Todėl aš norėčiau suprasti, kodėl e, ta informacija skiriasi. Jūs kalbėjote apie spalio tikslus ir sakėte, kad esate tikri, kad ir spalio, ir gruodžio tikslai bus pasiekti ir man tai lieka neaišku, nes aš, kaip sakiau, pietų regionuose kol kas padėtis e, neleidžia teikti, kad bus pasiekti tikslai e, kampanijos regione, pavyzdžiui, Tuo tarpu e, regiono pirmininkas, regiono vadovas mano skirtingai, negu jūs sakėte, kad tie tikslai nebus pasiekti. Ir paskutinis klausimas. Tai yra toks sudėtinis klausimas. Jūs kalbėjote apie nacionalinį planą, sakėte, kad ten kalbama apie išteklių numatymą ir programavimą, kalbėjote įvairias sritis, iniciatyvas jaunimui ir kitoms sritims. Norėčiau taip pat čia patiksinti kai kuriuos e, duomenys ir norėčiau paklausti jūsų, e, kaip e, konkrečiai yra įgyvendinama skaitmeninė darbo atvarkė, kas konkrečiai yra daroma ir kas konkrečiai daroma jaunimo e, pagalbos rytyje. Ir e, tas bendras veiksmų planas atma labai daug dalykų yra labai bendro e, pobūdžio ir e, sakėte, kad čia yra bandoma užbėgti už akių naujoms e, taisyklėms ir įgyvendinimui, tad norėčiau, kad plačiau pakomentuotumėte tos dalykus. Mėly kolegos, yra dar keturi kolegos norintys užduoti klausimą, tai po minutę kiekvienam, nes priešingą atveju neišklausysime ministro pasisakymo ir atsakymų į klausimus. Taigi, prašau kolegų, kurie dabar pasisakys, kalbėti neilgiau nei vieną minutę tiesiog užduoti klausimus. Nes mums matyti reikia seminaro apie Italiją, bet dėja šiandieną tam laiko neturime. Ponas Udžijas, Korona, Dangelis ir kiti. Bet minutė kiekvienam. Grazie, prezidente. E, l'intervento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos Matsūnį pasisakymas dėl uh, tų e, duomenų e, skirtumų, dėl to, kas pasakyta ministerijos e, tinklalapyje, dėl to, ką išgirdome, tai e, apsiribosiu galbūt šitais e, aspektais ir noriu paliesti tris aspektus konkrečiai. Pasakysiu komplimentą, pasakysiu tam tikrą kritiką ir norėsiu didesnio iškumo vienu aspektu. E, Taip, komplimentas dabar. Iš tikrųjų, pastebim skirtumą palyginus su jūsų pirmtaku. Ir iš tikrųjų mums didelė garbė dabar e, diskutuoti su jumis. Toliau kritikos e, e išsakymas, kuris galbūt netoks malonus. Parlamentas yra pateikę savo poziciją kai kuriais klausimais ir noriu priminti, kad parlamentas pirmą kartą dalyvauja bendro sprendimo procedūros. E, įgyvendinime. Ir kai kurie dalykai, kuriuos jūs minėjote, ne visiškai sutampa su mūsų komiteto e, sprendimais. Regionai yra e, dalyjami į tris subkategorijas. Žinau, kad e, jūs pasisakėte už vidurinės kategorijos panaikinimą. Ir aišku, yra tokių regionų kaip Sardinija, E, Abruco regionas, e, jūs iš mano akcento suprantat, kad aš esu iš Abruco regiono. Tai e, šitie regionai yra izoliuoti. Ir kodėl turint omenyje tas, e, ta, tas e, kategorijas ir, ir, ir kad yra regionų, kurie galėtų patekti tas kategorijas, kodėl vis dėlto yra einama čia kitų e, kelių. Ir ar galėtumėte taip pat pakomentuoti dėl Pompėjos padėties, nes buvo žemės drebėjimas ir buvo dvi temos svarstamos e, su tuo susijusios ES e, institucijose. Norėčiau jūsų komentarų to klausimo taip pat. Dėkoju. Ponas Korona, vieną minutę. Norėčiau paklausti štai ko. Aš e, sutinku, kad naujoji sutinku su tuo, ką e, naujoji vyriausybė daro e, fondo panaudojimo srityje ir e, sanglados srityje. Tačiau kita vertus mes matome, kad labai daug kas buvo nepadaryta iki tol. Ir todėl Europos lygmenių reikėtų galbūt daug stipriau pabrėžti ir konkrečiai pasakyti, kad e, Italija praeitie e, galėjo pasiekti tam tikrus tikslus. Ir tie penkeri pastarieji metai buvo iš tikrųjų tam tikra anomalija. Aš manau, kad viena iš rimčiausių problemų, kurią turime išspręsti, yra tokia, kaip mums dabar sėkmingai eiti toliau į priekį ir ką Italija numato, kokias naujas iniciatyvas numato įgyvendinti. Dabar labai rimta problema yra komunikacijos problema e, bendraujant su e, vietinėmis e, struktūromis, vietinėmis valdžios struktūromis. Ką yra numanoma daryti šioje srityje? Galbūt yra numatoma surenkti tam tikrą kongresą vietinių valdžių institucijų atstovams ir aptarti šitos klausimus. Ir labai trumpai norėčiau dar paklausti, kokia vyriausybės e, nuomonė dėl makroekonominių sąlygų. 2013 pabaigoje koks bus nacionalinių išteklių panaudojimo procentas? Norėčiau aiškaus atsakymą į tai. Dėkuoju, ponė Iligojant. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi man skiriama tik viena minutė, aš norėčiau padėkoti Jums, ministrė. Ir taip pat Jūsų paprašyti kaip ministro atsakingo už teritorinę sanglaudą kad jūs atsakytumėte iš tai kokį klausimą. Skaidri informacija yra labai svarbu. Ir paprastai žmonėms, piliečiams tokios informacijos gauti nelengva. Ir jeigu norime užsitikrinti piliečių pasitikėjimą, sanglaudos politika yra ta politika, kuri priartina piliečius prie mūsų. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad iš ties labai svarbu, kad fondo lėšos, kuria nemenkos pinigų sumos būtų skiriamos regionams ir kad būtų pasiekta pažanga regionuose, jeigu ne, taip nebus, mes pralaimėsime ir kad e, iš tiesų visose regionuose, ne tik Italijos regionuose, būtų pasiekta pažangos, jeigu tas nebus padaryta, pralaimėsime. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė ministrė, labai glaustai kalbėsiu. Pirmasis mano klausimas. Jau kalbėjome apie eksaligas ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Tačiau norėčiau e, paklausti, kokia yra vyriausybės e, pozicija dėl šitų sąlygų eksante. Kaip vyriausybė užtikrins, kad tos sąlygos e, nebus pernelyg apribojančios Ir ar numatoma, ką nors daryti, siekiant įtvirtinti tam tikrą lankstumą šioje srityje? Antras dalykas dėl e, sanglaudos politikos ir architektūros. Šiuo metu yra diskutuojama to klausimu ir galbūt šiame procese e, sanglaudos įgyvendinimo tam tikri ištekliai bus paimti iš labiau išsivyščiusių regionų, nes e, labiau išsivystę regionai gali būti panaudoti kaip svertas, kad būtų tinkamiau e, padalytos, e, padaryti ištekliai ir užtikrintas saugumas. Trečias klausimas - kultūra. Mes e, dažnai kalbam šito klausimu, manome, kad kultūra, kultūrinis paveldas yra labai svarbus dalykas, tačiau čia taip pat atsiveria labai daug galimybių. Aš manau, kad Italijoje yra labai didelis potencialas naujoms darbo vietoms šiame sektoriuje. Ką Italijos vyriausybė mano šituo klausimu? Aš manau, kad tai yra labai svarbis rytis. Ir galbūt turėtume panaudoti tą potencialą, tos išteklius, kuriuos galim panaudoti dar. Ir paskutinis uh, mano komentaras. Aš labai palankiai vertinu pastangas siekiant atgaivinti e, Italiją ir tinkamiau leisti pinigus, nes čia labai svarbu ne tik tai kiekis, labai svarbu užtikrinti, kad investicijos būtų daromos tikslingai, kad jos būtų e, produktyvios ir kad jų rezultatas būtų vystimas užtikrinimas ir darbo vietų, ir ypač jaunimo įkūrimas. Dėkuoju. Dėkuoju. Žodis ministrui dabar. Bandysiu pagal tą pačią sistemą atsakyti į klausimus. Sutinku, kad problema dėl veiksmų tipų investicinių prioritetų sukuria tas problemas, apie kurias jūs kalbėjote. Aš džiaugiuosi dėl jūsų veiksmų, nepaisant e, tų problemų ir tas, ta siūloma koncentracija dar labiau įtikinanti negu ta, kurią aš mačiau. Ir aš manau, kad per ateinančią savaitę mes daugiau, dar labiau paspausime ir sugebėsime pasiekti daugiau pasirinkimo galimybių ir taip pat stipresnę koncentraciją, kad tie dalykai bus suderinti ir subalansuoti nerizikuojant primesti regionams tuos veiksmus, kurie visiškai jiems nereikalingi. Dabar sudėtingas klausimas dėl to, ką aš turėjau menys sakydamas, kad reikia didesnio ir tvirtesnio bendro strateginio pagrindo, kad jis nebūtų vien tik tai tuščias keutas. Čia vėlgi grįžtame prie Italijos. Ar Italijos veiksmų plan, planas yra per platus, ar ten yra per daug dalykų. Ne, nes koncentracija nėra susijusi su tuo, kad reikia daug dalykų daryti vienu metu. Statyti daug mokyklų ar tiesi daug kelių. Tiesiog koncentracija reiškia, kad reikalinga strategija, kur yra atsižvelgiama į teritorinius aspektus. Ir tiesiog svarbu, kad apskritai būtų konkreti strategija. Ir aš manau, kad mūsų strategija, mes strategiją turime ir aš tikrai labai rimtai atsižvelgsiu jūsų e, pasiūlymus ir mes galėtumėme gal aptarti tuos dalykus kartu, nes ir mums tai būtų puikia galimybė, mes veiksmų planą naudojame kaip e, prototipą 13-20 metų laikotarpiui. Taigi e, tiesiog noriu įsitikinti, kad strategiją turime, nors per, per minutę aš to nepadarysiu. Socialinė įtrauktis, pavyzdžiui, ji nieko nereiškia, bet mes turime labai konkrečių planų. Pavyzdžiui, reaguojant į tai, kas vyksta pietų Italijoje, nėra prasminga ten skirti lėšas įmonėms ar asmenims ar, ar darbuotojams, jeigu nebus sukurta, sukurtas pilietybės jausmas Itali, pietų Italijoje. Ir žmonės tiesiog pietuose negauna to, kas paprastai normaliai gaunama kitose Europos regionuose. Taigi tiesiog pietuose reikia atkurti tą pilietybės jausmą ir socialinės sutartį sustiprinti. Tačiau, kažin, ar to pakaks, kitas klausimas yra, kaip pasiekti to tikslo, kaip pagerinti vaikų priežiūrą, tarkim. Vien tik tai statant mokyklas ar įgyvendinant teritorinius projektus kovojant su socialinė atskirtimi, tome regione to nepasieksime. Taigi reikalingos įvairios investicijos, įvairūs investicijų tipai, bet e, svarbiausia, kad būtų ir strategija. Bendras strateginis pagrindas yra pagrindas, kurį mums siūlo Europa. Ir padeda mums neužsidaryti ir neapsiriboti tiesiog Tai rodo, kas yra ta strategija. Labai konkretūs klausimai buvo užduoti dėl iš ankstinių sąlygų, eksante sąlygų. Aš manau, kad tam tikrais atvejais mano vertinimu reiktų atsižvelgti į tą pradinį tašką, kitose ne. Yra tam tikrų sąlygų, kurios nėra tenkinamos ir tą matome pietų Italijoje. Negalima tokiu būdu skirti lėšų projektams, jeigu nėra tenkinamos bazinės sąlygos. Pavyzdžiui, dėl šiukšlių rūšiavimo ir panašiai. Tuomet tikrai nereikia lėš, lėšų jokių skirti. Ir aš pritariu Jums, kad strategija turi būti kitokia priklausomai nuo regiono. Viskas priklauso nuo regiono specifikos. Dabar veiklos rezultatų struktūra. Uh, vis, visapusiškai tam pritariu, pritariu tam, ką jūs sakėte. Na, o papildomumas, aš būtent kalbėjau apie tam tikrą riziką, kuri, kiek suprantu, egzistuoja. Būtent, kad gali būti numatytos išlygos perinamo laikotarpio regionams. Reiškia, jiems nebūtų taikomos papildomos sąlygos. O aš manau, kad jokių išlygų čia negali būti, jeigu perinamo laikotarpio regionai bus įtraukti. Uh, Na ir dar vienas dalykas. Dabar itališkai jau kalbėsiu. Taigi, kokia yra Italijos pozicija dėl perinamo laikotarpio regionų? Pozicija labai paprasti. Perni, paprasta perinamo laikotarpio regionams reikalinga skirti daugiau dėmesio, ne tik Italijoje, visur. Reikia daugiau skirti finansinio dėmesio, skirti galbūt daugiau finansinių išteklių. Uh, Na ir Italija gali pasiekti geresnio rezultato naudodama nacionalinius išteklius. Jeigu, tarkim, šie pernamo laikotarpio regionai bus, bus patvirtinti. Kaip Europos pilietis aš tam pritariu, kaip Italijos pilietis nelabai. Dabar bendra finansavimo procentai, jie skiriasi taip, Ir taip yra dėl to, kad bendrijos bendrofinansavimo taisyklės nustato minimumą, o Italijoje yra kur kas daugiau nei tie minimalūs procentai. Ir mes suvokėme, kad reikia grįžti prie to minimumo, nes labai daug lėšų įdėjome į bendrą finansavimą ir finansavimo nesumažinome, o perdėjome tas lėšas į veiksmų planus, reaguodami irgi į, į krizę situaciją. Trys minutės man liko, kągi, pasistengsiu viską atsakyti. Dabar klausimas dėl krizės. Tiesa, Italija atsižvelgia į krizės situaciją, darydama atitinkamus sprendimus. Mes, pažiūrėjau, atsižvelgėme į tai, kad Italijos pietuose vaikų darželiai uždarinėjami ir sveikatos priežiūros sistema pagyvenusiems žmonėms irgi nekokia, uždarinėjamos senelių prieglaudos ir panašiai. Taigi mes supratome, kad tą paslaugų sektorių reikia gerinti. Tai yra bazinės paslaugos, kurios yra aktualios ir užimtumo prasme, kurios yra susijusios ir su technologija, nes pavyzdžiui, senelių namai. Čia irgi yra daug technologinių inovacijų šioje srityje. Taigi mes su regionų prezidentais imamės tokių kontracikliškų priemonių. Taip pat yra deminimis taisyklė dėl um, smulkių vidutinių įmonių ir panašiai, taip pat išlygos numatytos tam tikros ir taip pat sunkioje padėtyje esantys darbininkai ir panašiai. Taigi mes to lankstumo šiek tiek esame įvedę Europos fondų lėšų panaudojimo srityje. Ar aš esu nusivylęs, ar patenkintas, rezult... patenkintas rezultatais, ar yra prieštaravimų tame, ką aš, ką aš pasakiau, esu nusivylęs, nes ta grafa yra labai plokščia, ji netrodo labai gerai. E però il ministro constata che fino adesso. Tuo tarpu ministras konstatuoja, kad eh, Italijoje įvaiž... Eh, gegužės tikslai yra praktiškai pasiekti. Ir eh, dabar turime dėti dvigubai daugiau pastangų. Italijoje, tai kas vyksta Italijoje, galbūt nėra gero administravimo pavyzdys. Tad administracinių požiūrių galbūt galim būti nusivylę dėl, dėl tam tikrų dalykų, tačiau tikslai yra fiksuojami ir labai tikėtina, kad tie tikslai bus e, pasiekti ir aš esu iš dalies patenkintas tuo, kas vyksta ir tuo remdamasis galiu sakyti, kad e, yra pagrindą manyti, kad tie tikslai bus e, pasiekti. Toliau. 14.20 Pompeja. Mes e, numatome pirmų penkių e, statybos aikštelių atidarimą sausio mėnesį ir šitie darbai yra finansuojami iš bendrijos e, lėšų todėl kad e, e prašoma daugiau laiko dėl labai paprasto dalyko, nes e, tai yra pietų regionas, kuriame yra didelis nusikalstamumo e, lygis ir mes manome, kad, e, kad kaip kad sakė valstybės vadovas Monti, reikia užtikrinti ir tam tikras garantijas viešųjų pirkimų srityje. Italijos vyriausybė šio mėnesio pabaigoje pateiks tam tikrą dokumentą, kuris bus viešai aptariamas. Ir tas dokumentas yra veiksmų plano dalis. Ir paskui remiantis tuo dokumentu ir vyks tie viešieji e, pirkimai. Dėkuoju. Uh, and, and behalf... Ačiū. Ir visų kolegų vardu, kaip Janas priminė ministrų Hatsidakis, ir jūs esate ministrų tarybos narys, taigi tikiuosi, kad jeigu jūs remiate kai kurios mūsų pozicijos elementus, jūs tai paremsite ir taryboje, per trilogą ir panašiai. Jūs žinote, kad yra tam tikrų problemų. Ir dėl daugelio klausimų mums teks ieškoti kompromisų. Ypač dėl tų veiksmų, apie kuriuos jūs šiandien kalbėjote. Taigi labai ačiū, linkiu jums sėkmės ir tikiuosi, kad po kelių mėnesių vėl